Colleagues, if I could start the meeting, please. Darbo tvarkės projektą turite prieš save. Paskutiniu metu ten buvo padaryta pokyčių, dėl to, kad ponė Ajala Sender įstrigo dėl ugnikalnio išsiveržimo Guatemaloje, o paskui dėl tropinės liūties El Salvadore. Kitu atveju ji būtų atvykusi. Vadinasi, mano pranešimas dėl statistikos, kuris buvo darbo tvarkės e, pabaigoje, dabar pasidaro pirmojų darbo tvarkės punktų. Tikiuosi, žinoma, kad jūs patvirtinsite tą darbo tvarkę, kurią turime jums parengę. Nėra jokių pastabų. Tada kitas darbo tvarkės punktas yra ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas. Laikysime, kad patvirtinome protokolus. Dabar dėl naujos tarybos pozicijos informacija. 18 gegužės Strasbūre buvo pateikta tarybos poziciją dėl išmoningojo transporto sistemų ir dėl įvairių transporto rušių tarpusavio sąveikos. Šita tarybos pozicija po pirmojo svarsimo buvo pateikta ir pagal darbo tvarkos taisyklės po pranešimo plenarinėme posėdyje komiteto pirmininkas turi pranešti jums apie tokią tarybos poziciją. Taigi aš dabar ir atlieku tai formaliai pranešu apie tai. Turbūt atsiminsite, kad po pirmojo svarstymo pereitos kadencijos parlamente pranešėjas siūlė pradėti dėrybas su taryba, kad galima būtų pasiekti sutarimą po antrojo svarstymo. Žinote, kad po Švedijos ir E, vėlesnių pirmininkavimų taip ir įvyko 2009 m. 9 gruodžio. Tokias darybos vyko ir tada aš ir noriu Jūs informuoti, kokiu imtasi veiksmų. Jeigu klausimų nėra, pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. kur eina kalba apie statistiką dėl krovinių ir keliaivių vežimų jūrą. Šio pasiūlymo tikslas yra pakeisti 2009 metų 42 EB direktyvą kad būtų privalomai renkami duomenys arba apie perveštus krovinius jūrą. Dabar tokie duomenys renkami laisvanoriškai, tai daro 18 valstybių narių. Turime prisiminti, žinoma, kad penkias valstybės narės neturi prieigos prie jūros ir todėl nėra tiesiogiai tos direktyvos veikiamos. Na, o šie pakeitimai papildomų naštų e, e, valstybėms narėms neuždės, jos galės rinkti ir toliau tą informaciją iš tradicinių šaltinių, tokių kaip muitinės dokumentų. Dabar e, tie duomenys būtų renkami remiantis bendrais standartais, e, kad e, tą informaciją galima būtų pilnai palyginti, iš kokios transporto rušies ji be ateitų. Tai turėtų suteikti galimybę rinkti uh, E, vienalytišką statistiką iš visų transporto rūšių, tai leistų remti ir stebėti transporto politiką. Kaip jūsų pranešėjas aš remiu komisijos pasiūlymą ir nesiūlau jokių pakeitimų dėl turinio. Tačiau kadangi pakeistoje direktyvoje yra nuostatos dėl stebėsenos procedūros, aš siūlyčiau, kad reikėtų priderinti tas nuostatas e, prie deleguotų teisės aktų taikymo pagal Lisabono sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad komisija neketina siūlyti bendrą visą apimančio pasiūlymo dėl deleguotų aktų horizontale, horizontale prasme, mes siūlome e, tam tikrų pakeitimų, kurie yra susiję su deleguotais aktais. Čia tada ir baigsiu savo pasisakymą, leisiu pasakyti šešėliniams pranešėjams. Ponas Kyn, Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir pranešėjai už atliktą darbą, kai dėl statistinių duomenų apie e, krovinių ir keliaivių vežimo jūrą statistinio ataskaitų, tai galiu pasakyti, kad e, kad, dėl tų, kad reikėtų konkrečiai apibriežti deleguotus aktus, tai bus daroma pakeitimuose. Na, iš esmės, kaip PPP mes pritarėme tam, kas siūlo ponas Simpsonas ir sutinkame, kad iš tikrųjų ši užduotis yra svarbi. Dėkoju. Pone Maisner dabar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, šiandien pasisakau ponio Tremon vardu, jis negalėjo atvykti šiandien, jis yra šešėlinis pranešėjas, tačiau visiškai pritariu tam, be kita ko, ką sakėte ir jūs. Neatsiprašau, man ką tik čia pasiūlė kavos. Kaip ten bebūtų, mes visiškai pritarėme pranešėjai, taip pat palaikome ir komisijos pasiūlymą, taip pat ir pritarėme jūsų situacijos vertinimui. Taigi, sakyčiau, Alde frakcijos požiūriu viskas yra puiku ir dėkojame už atliktą darbą. Dėkoju, pane Lichtenbergai, žaliųjų frakcijos. Na, norėčiau pasitikslinti dėl įsipareigojimų, kurios, kurios turi tos šalis, kurios neturi jūrų uostų. Na, man norėtųsi sužinoti, kur bus renkami duomenys. Tai yra bus tai duomenys iš ekonomikos pusės, tai yra ar ta kiekviena įmonė, kuris savo kaip prekes tarptų jūromis, ar ji turės teikti statistinius duomenis, na, ar priešingai duomenis bus renkami uostose apie pervežimų krovinių mastus ir taip toliau. Nes mano manimu kyla pavojus, kad gali būti pradėtos visiškai neprasmingos bylos, pavyzdžiui, prieš Austriją dėl netinkamų tanklaivių naftos pervežimų, kai tuo tarpu Austrija visai neturi tanklaivių. Taigi norėčiau sužinoti ir ar tikrai būtų taip, jog visi duomenys būtų renkami uostose, nes tai būtų prasmingiau. Na ir palikti, būtų palikta nuo šalyje tos šalis, kurios neturi jūrų uostų. Tokiu būdu galima būtų išvengti bereikalingos demo, biurokratijos. Štai tai aš norėjau sužinoti. Dėkoju, ponė Lichtenberger. Ger. Taip, kai aš kalbėjau apie tas penkias valstybės narės, kurios neturi prieigos prie jūros, tai sakyčiau, čia reikėtų pasitelkti muitinių turimą informaciją, bet aš manau, kad į šį klausimą galėtų atsakyti išsameu komisija. Na, gal yra iš komisijos pusės kas nors, kas galėtų išsklaidyti šias dviejones. Na, atrodo, kad nėra iš komisijos kas galėtų atsakyti, tai atrodo, kad aš man tenka atsakyti jūsų klausimą dėl statistinių duomenų. Taigi, sakyčiau, uh, statistiniai duomenys bus renkami per muitinės bei kaip teisėtvarkos agentūras. Na, aš siūlau paprašyti komisijos atsakyti raštu, nes manau, kad tai pasitarnaus mūsų diskusijose ir dėl biurokratijos mažinimo. Taip, sako pirmininkas, mes paprašysime komisijos atsakyti raštu. Na kągi, labai greitai aptarėme šį darbo atverkės klausimą. Dabar galime perėti prie miesto autobusų ir tolimų susikimų autobusų keleivių teisų. Na ir pakeitimus dėl mano pakeitimo galima teikti iki birželio 3 dienos, po to balsavimas vyks birželio 22 dieną, o plenarinėme posėdėje, posėdėje bus aptariama ir visuojama rugsėjo mėnesį. Pone Kančianė. Taigi dabar kalbėsime apie jūsų pranešimą dėl miesto autobusų ir tolimo įsisakymo autobusų keliaivių teisės. Atsiprašau, kad prieš tai pirmą nurodžiau, iki kada reikia teikti pakeitimus. Dėkuoju, pane pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau širdingai padėkoti šešėliniams pranešėjams, ypač trims kolegoms, poniai Salienį, Meisner ir poniai Lichtenberg, Gerger. Mes su jais labai gerai ir tampri bendradarbiavome ir tikrai jų indėlis buvo naudingas, naudingas dalyvavimas ir darybose, taigi dėkoju už pademonstruotą profesionalumą. Nu, kai dėl paties pranešimo, tai manau verta priminti, jog per pirmąjį svarstymą, pateikta tarybos pozicija buvo labai neprimtina, nes numatyti pernelyg siauri tikslai, pernelyg ne, nesutinku su išimtimis. Vėlgi siūloma 15 metų laikotarpis E, taip pat e, nepakankamai tinkamos nuostatos liečiančios e, neįgalius žmonės ir žmonės, kurių judumas yra ribotas. Ir jeigu būtų patvirtinta tarybos pozicija, tai išliktų tas statusas quo, niekas nesikeistų. Ir tai reiškia, jog nebūtų užtikrinta tinkama keleivių uh, apsauga. Taigi per antrąjį skaitimą norėčiau priminti parlamento poziciją išsakytą per pirmąjį skaitimą, kuri buvo patvirtinta labai plačia dauguma plenarinėme posėdėje. Tai taip pat nurodyta rekomendacijos ir paaiškinimuose prie pranešimo. Taigi pirmiausia atkreipčiau dėmesį į taikymo sritį, į gyvenimo laikotarpis, atsakomybės pagal prievalės klausimus, o taip pat nuostatas liečiančias keliaivių su negale bei ribotų įbūdimu. Na, kita vertus reikia atsižvelgti į tai, jog reikia saugoti, apsaugoti tokias įmonės, kurios teikia tokias paslaugas. Neretai tai būna smulkaus ar vidno dydžio įmonės Na ir čia reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp įmonių ir keleivių interesų. Na, o kai dėl dėrybų, tai sakyčiau, patirtis buvo labai puikiai, nuolat koordinavome mūsų pozicijas su šešėliniais pranešėjais ir tai tikrai davė vaisių. Ypač paminėčiau mūsų paskutinį susikimą su šešėliniais pranešėjais, kurio metu galėjome suderinti savo pozicijas. Na, vyko keli trilogai ir mm, manau, kad mums pavyko jų metu realistiškai kalbėti apie iškilusias problemas ir čia taip pat pasidžiaugčiau komisijos indėliu. Su šešėliniais pranešėjais susitarėme dėl kelių kompromisinių pasiūlymų, kuriuos siūlome tarybai. Šie kompromisiniai pasiūlymai be kita ko liečia atsakomybės pagal prievalės klausimą ir tikiuosi, kad Ispanija, kaip ir minkaujantį šalis, pademonstruos lankstumą ir tokiu būdu bus pasiektas pažangos dėrybų metu. Tačiau norėčiau priminti, ponė pirmininkė, kad pastarieji signalai iš tarybos nėra raminantis. Na dabar tarsi taryba vėl įjungia atbulinį bėgį. Todėl manau, kad reikia siekti, kad būtų apsaugota tai, kas buvo pasiekta. Mes vėl eisime trialogą, turime naujų pasiūlymų ir tikimės, kad rezultatas bus teigiamas. Vėlgi, atsižvelginti tai, kas buvo pasiūlyta, manau labai svarbu, jog mūsų komitetas turėtų pademonstruoti solidarumą ir palaikyti daugumą siūlomų pakeitimų. Tai būtų labai aiškus signalas tarybai, o aš kartu su šešėliniais pranešiais gaučiau konkrečius įgaliojimus dėrėtis toliau. Dabar norėčiau paminėti keletą tų pakeitimų, kurios pasiūlė kolegos. Na, kai kurių šių pakeitimų dėka dar labiau išriškė mano ir šešėlinių pranešėjų poziciją, dėl kitų pakeitimų, ypač tų susijusių su mano paskutinio pasiūlymu tarybai žodžiu, tai yra 11 pasiūlymas, jie nederėjo tarpusavyje, na ir siūlyčiau padaryti išimti. Nu, mano manimu, netinkama reikalauti, kelti reikalavimus e, vairuotojams, kurie šiuos paskatintų važiuoti pernelyg rizikingai. Dėkuoju. Pane Suračianijų, kuri kalbė socialistų frakcijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Kadžianui už puikiai nuveiktą darbą ir už labai naudingą darbą. O šiandien aš norėčiau pakalbėti apie kelis mano galva svarbiausius e, dalykus. Ginti keliaivinių autobusų keleivių ir vairuotojų teisės nėra lengva. Ir praeitais metais per pirmąjį svarstymą Europos parlamentas e, išreiškė savo poziciją. Ir mes nusprendėme, kad būtina suderinti visus su šiuo klausimu susijusius vektorius. Ne tik atstumus, e, kuriais keliauja e, autobusai, bet ir visus kitus dalykus. Pavyzdžiui, susijusius su trumpo laiko paslaugomis. Taigi, avansiniai mokėjimai. Aš manau, kad mums reikia kiek atsargiau svarstyti šį klausimą, kadangi pagar dabartinį pasiūlymą yra reikalaujama, kad e, vežėjai iš karto išmokėtų kai kuriuos avansinius mokėjimus. Na, aš nesu dėl to tikra, kadangi kai kuriais atvejais tokie mokėjimai yra mokami pagal civilinę atsakomybę. Ir manau, kad geriau būtų, kad tokiais atvejais būtų taikoma tos valstybės narės, kurioje vyko nelaimė, nacionaliniai teisės aktai. 21 straipsnis. Vėlavimai. Tai yra tais atvejais, kai autobusas vėluoja dvi valandas. Toks yra nustatytas yra vėlavimo laikas. Aš manau, kad jis turėtų būti trumpesnis, pavyzdžiui, vienos valandos. Tai yra toks laikas, kuris yra taikomas kitoms transporto rūšims, pavyzdžiui, geležinkeliui. mes turėtume pritaikyti lygiai tokias nuostatas, kurios yra taikomos geležinkeliui. Be to, keleiviams turėtų būti suteikta išsami informacija apie tai, kaip jie turėtų pakeisti savo kelionės maršrutą. Toliau, riboto judumo asmenys. Vėlgi, reikėtų sutrumpinti tą laiką, per kurį as, žmogus turi teisę pareikalauti, kad jam būtų suteikta ypatinga pagalba. Dabar nustatytas laikas yra 48 valandos. Tai manyčiau, kad jis turėtų būti ne ilgesnės nei 24 valandos. Toliau. Aš manau, kad daugiau dėmesio taip pat turime e, skirti tam, kaip derinami mūsų yra įvairius transporto rūšis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau širdingai padėkoti ponui Kančinu už tai, kad puikiai dalyvavo dėryboms trilogo formatu. Tai nėra sudėtinga, dėrybos dar nebaigtos. Na, iš tikrųjų, darbai sudėtingi, tai pastebėme ir mes. Ponas Kančianas sakė, kad tai puikiai patirtis dalyvauti tokiuose dėrybose, nes atrodo, kad e, taryba labai atkakliai laikosi savo pozicijų. Uh, Na, Aldė pasiūlė nemažai kompromisų ir bandome atrasti liniją, kuri būtų primtina visiems. Tikėjomės, kad tai jau pasiekta, tačiau taip dar neatsitiko, taigi tikimės, kad tai pavyks pasiekti ateityje. Per daug kas jau pasakyta, per pirmąjį svarstymą buvo plačiai palaikyti pasiūlytas turinys, tikimės, kad jį bus ir toliau orientuojamasi. Na ir Alde laikosi tos pačios linijos, kaip ir ponas Kančinas, mes norime, aišku, sustiprinti keleivių teisę apsaugą, tačiau kitą vertus turime žiūrėti, kas įmanoma padaryti praktiškai, ko galime reikalauti iš e, autobusų e, pervežimo bendrovė, nes tai iš tikrųjų neretai yra smulkios ir net įmonės, būtent į tai orientuosimės ateityje. Na, nu, tai kas buvo pasakyti dėl taikymos ryties, tai nebuvo nuspręsta, e, kas pateks į taikymas rytis. Taryba norėtų, kad regioninis transportas nepatektų į taikymas rytį. Na, e, galbūt tai bus premesinis transportas, tačiau tai dar nebuvo pasiūta ir kol kas nebuvo pasiūlyta ir dėl to dar nesusitarta. O kai dėl informacijos, tai daugelį, daug kas sakiau poniai Talietėnį, bet iš tikrųjų labai svarbu, kad žmonėms negalė teikiama informacija būtų skaidri ir manau, kad čia dėrybose negalima nusileisti. O kai dėl žalos atlyginimo, na tai čia tikrai kauname su taryba ir pasižiūrėsime, kaip pavyks susitarti. Pabaigai pasakysiu ir štai ką. Kai dėl pakeitimų. Siūlome balsuoti atskirai dėl 40 pakeitimo, jeigu tai yra įmanoma. Štai tiek Mano frakcijos vardu dėkoju ponui Kančianui už nuveiktą darbą ir uh, toliai, toliau solidariai bendradarbiausime. Ačiū. Dėkoju, poniai Maisenberg, ponia Lichtenberger, žaliųjų frakcijos vardu. Dank. Dėkoju, dėkoju ir ponui Kančianui už pademonstruotą interesą ir darbus. Tiesą sakant, esu labai pasipiktinusi tarybos poziciją ypač turint galvoje keleivių su uh, ribotų judimu, tikrai nesuvokiama, kaip taryba gali laikytis tokios pozicijos, nes tiesą sakant, uh, jeigu viskas būtų patvirtinta taip, kaip siūlo taryba, tai nebūtų jokių teigiamų pokyčių. Man tai neprimtina. Juk čia reikia prisiminti žmonių su negale teisų konvenciją, kuri be kita ko turėtų galioti ir transportas rytyje. Na, kyla problemų dėl skirtumo tarp regioninio transporto ir tolimųjų ats... tolimo susiekimo transporto. Na, kaip jau minėto, regioninis transportas gali apimti tolimus maršrutus ir netgi būti panašus į tolimo susisiekimo transporto charakterį. Čia aš, pavyzdžiui, atkreipčiau dėmesį į tas valstybės narės, kuriuose nėra tinkamai išplėtotas geležinkelių transportas ar kitokias transporto rūšis. Aš manau, kad čia galima būtų rasti kompromisą, pagal kurį būtų užtikrinta tos bent žm, riboto judumo keliaivių teisės. Ir čia taip pat reikėtų atsižvelgti į nacionalinės nuostatas liečiančias uh, E, riboto judumo keliaivių teisų užtikrinimą bei informacijos, be kita ko, apie tvarkarašį teikimą. Tai yra svarbus dalykas. Manau, kad privalome užtikrinti žmonių su negale ir riboto uh, judumo keleivių teisės, be kita ko teisė į skaidrą ir aiškį informaciją. Tai nebus brangus dalykas, bet net jeigu jis ir būtų brangus, tai vis tiek sažiningumo klausimas. Ir kadangi mūsų visuomenė senėja, tai tokių keliaivių tik daugės ateityje ir tikrai negaliu suprasti, kodėl taryba tai priešinasi pagrindinių teisų užtikrinimui. Dėkuoju Europos konservatorių formatorių frakcijos vardu panos Brandba. Dėkuoju pirmininkė, kai pirmą kartą svarstėme šį klausimą, jūs uh, tikriausiai prisiminat, kad e, kalbėjome apie tai, kad iš principo uh, mes galėjome pritarti šiam pasiūlymui, tačiau iš esmės uh, be abejo problematiškiausios yra jo detalės. Uh, Būtent todėl ir turėtume jas išsimiau svarstyti, kai aš jau kalbėjau praeitą kartą. Mes e, čia svarstame e, visiškai skirtingus dalykus, kaip, pavyzdžiui, norime apginti keliaivių teisės, iš esmės e, turėsime reik, reikalą su gan stambiomis įmonėmis bei paslaugų teikėjais. Nepamirškime, kad autobusų sektorėje uh, 85 procentai visų paslaugų tiekėjų yra mažos ir vidutinio dydžio įmonės. Ir todėl manau, kad mes turėtume į tai atsižvelgti ir adekvačiai reaguoti į komisijos ir tarybos poziciją. Todėl aš pateikiau kelis pakeitimus, kuriuose aš stengiausi atkreipti mūsų dėmesį į tai, kas yra praktiška ir tai, ką realiai galima būtų pakeisti ir ką realiai galima būtų įgyvendinti. Todėl manau, kad mes turime labai išsamei išnagrinėti tuos pakeitimus, kuriuose kalbama apie tai, jog būtina mūsų pasiūlymą e, pritaikyti prie mažų ir vidutinių įmonių poreikių bei ypatumų. Dabar keli svarbiausi dalykai. Šio dokumento taikymo sritis. Mes e, šiandien kalbame apie tai, kokioms paslaugoms turi būti taikomas šis dokumentas. Aš pritariu tam, kad e, būtų leisti valstybėms narėms netakyti šio dokumento tose sritėse, kur galiojo jų nacionaliniai teisės aktai. E, aš pirmiausia kalbu apie miestų primestinį ir regioninį transportą. Nes dažniausiai e, e, būtent šiais maršrutais paslaugas teikia smulkus vežėjai ir mes nenorime, kad šis reglamentas e, taptų per nelik didelę naštą jiems. Ypač kaimo vietovėse tai būtų labai aktualu. Antras dalykas - kompensacijos. Komentuodamas pasiūlymo nuostatas, pažiūrėjau, dėl avasinių mokėjimų bei kompensacijų, uh, Norėčiau pasakyti, kad taip, iš esmės e, žmonės turi teisę gauti kompensaciją tais atvejais, kai paslauga netinkamai yra e, teikiama, kai, kai e, ji yra nesuteikiama iš vis. Tačiau nepamirškime, kad mes kalbame apie tam tikrą ypatingą transporto sektoriaus dalį. Aš perskaičiu kelis pakeitimus ir pamačiau iš jų, kad iš esmės mes norime užbėgti kai kuriems įvykiams už akių. Ypač tai pasakytina apie pasiūlymus dėl avansinių mokėjimų. Kai kuris atvejais e, vežėjai turėtų e, elgtis atsižvelgiant į savo teisinę atsakomybę. O šioje srityje e, valstybės narėse galioja skirtingi teisės aktai ir manau, kad jie ir turėtų galioti. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, norėčiau pakalbėti trumpai apie riboto judumo keleivius. Uh, Aš nemanau, kad mes neturėtume rūpintis neįgaliais ar riboto judumo asmenimis. Aš norėčiau Jums priminti, kad e, aš e, e, per pirmąjį svarstymą labai aiškiai pasisakiau už tai, kad mes turime suteikti galimybę neįgalie, neįgaliesiems bei riboto judumo asmenims naudotis keliavinio transporto paslaugomis. Tačiau kartu norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad formuluodami savo šio dokumento nuostatas turėtume nepamiršti apie tai, ką realiai vežėjai galės pakeisti, ką, kokias paslaugas galės suteikti negaliesiems asmenims. Nes e, e, mes turime pagal, leisti vežėjams e, suteikti, pristaikyti prie šių nuostatų kuo ekonomiškiau. O tais atvejais, kai vežėjas prisitaikydamas prie šio reglamento nebegalės tęsti savo veiklos, turėtume šias, keistą, šias nuostatas atitinkamai pakoreguoti. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, ponui Bradbon. Bradburnas, kaip aš jūs pavadinau anksčiau, yra mano uh, vainis. Komisijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Komisijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Kančianui bei visiems šešėliniams pranešėjams už tai, kad jie labai rimtai rengė šį dokumentą. Komisija pritarė tam, kad e, būtų sustiprinta keliavinio transporto keliaivių apsauga, kaip to nori ir parlamentas. Kartu mes manome, kad būtina surasti tinkamą pusiausvyrą tarp ir e, visų pateiktų pasiūlymų komisijoje būtų svarbu, kad, tik, kad du pasiūlymai, tai aš turiu galvoje ne tik pasiūlymą dėl e, keliavinio miestų ir e, tolimo susikimo autobusų, bet ir dėl jūros transporto būtų patvirtinti kuo skubiau, nes taip mes e, pagaliau baigsime darbą, kuris apims visas transporto sritis. Taigi, Mes tikimės, kad trilogas, kuris įvyks e, šį vakarą, bus sėkmingas ir mes be abejo stengsimės prisidėti prie mūsų, prie mūsų sutarimo. <laughs> Mr. Kančian. Dėkoju. Ponas Kančian. Ačiū pirmininkė. Dar kartą noriu padėkoti visiems pasisakiusiems. Kaip visada Tie pasisakymai buvo konstruktyvūs, pritariu daugeliui iš to, kas pasakyta. Taip pat e, ir trialogo posėdėje šį vakarą, aš tikiu, viskas bus apibendrinta. Yra keltas dalykų, į kuriuos reiktų gal ir atidžiau pažvelgti, pavyzdžiui, kalbant apie vėlavimą šis klausimas buvo keltas. Žiūrime į pavėlavimą išvykti, nes tai yra svarbu. O jau kai kalbame apie atvykimo laiką, tai nenorėčiau pernelyg pūsti šio klausimo. Žinoma, vairuotojai kartais e, stengiasi kompensuoti prarastą laiką, pavėlavimą. Į tą reikėtų pažiūrėti, bet šiaip e, fiksuoti tikriausiai galima būtų tik tai išvykimo laiką. E, žalos atlyginimas, kompensacijos, visiškai sutinku su 40-uoju pakeitimu ir mielai pritarčiau pasiūlymui į dvi dalis jį perskirti. Dabar reaguojant į ponios Lichtenberger iš žaliųjų frakcijos pasisakymą, aš turiu pasakyti, kad mes kaip tik akcentavome žmonių su judumo negale problemas. Sakėme, kad kai kalbame apie šį aspektą, turime įsivaizduoti, kad yra tam tikros ribos, kurių ir turime laikytis, kai kalbame, pavyzdžiui, apie infrastruktūrą. Buvo kalbama taip pat apie vieno langelio principo įvedimą, tai tikrai supaprastintų reikalą ir apskritai išklausęs pasisakymus, manau, kad einame tinkamą kryptimį. Mm, reaguojant į pono, pono Bradband pasakymą, turiu pasakyti štai ką. Aš bandau labai aiškiai pasakyti, kad mes stengiamės pasiekti pusiausvyros tarp e, teisių ir prievolių šiame pranešime. Norime taip pat apsaugoti ir vidutinės mažas įmonės, nenorime nieko parklubdyti ar žlugdyti, bent jau tikrai aš neturiu tokio ketinimo užsipulti smulkės vidutinės įmonės. Įsivaizduoju, kad e, kai kuriais aspektais mes galėtume e, judėti, yra dalykų, kurių ne, neturėtume liesti, dėl kitų galėtume daryti korekcijų Yra kategorijos, pa kategorijos, kurias mes bandome apriepti. Yra žinoma ir laiko faktorius, taigi e, galime truputėlį koreguoti situaciją, bet ne keleivių teisių sąskaita. Dabar atrodo akcentas šiek tiek peršoko nuo e, keliaivių teisų prie vidutinių smulkių įmonių. Nesakau, kad per nelik toli čia pasistumėta, bet matyt, tai tik tai atspindi vidutinių mažų įmonių lobizmo e, pastangas. Ir aš labai tikiuosi, kad šį vakarą triologė surasime e, sutarimą. E, tikiuosi, kad turime žiūrėti į Liepos mėnesio plenarinį posėdį kaip į savo tikslą. E, na, aš manau, kad dabar komitetas pasiūs labai aišku signalą. Dėkoju, ponas Kančian, pakartosiu, ką jūs pasakėte, balsuosime rytoj komitete, o plenarinį posėdį dokumentas turėtų pasiekti Liepos mėnesį. Na, dabar kitas darbo tvarkės punktas. Jis yra skirtas civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimui ir prevencijai. E, ponios Deveirak pranešimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už visus pateiktus pakeitimus. Noriu padėkoti už tai, kad e, netiek daug tų pakeitimų yra, e, skirtingai nuo e, kito pranešimo, kur jų buvo apie 400. Ir aš susitelksiu ties pagrindinėmis, sėtimis pagrindiniais prioritetais, visų jų nevardindamas ir visų pirma paminėsiu tuos, kurių aš nenorėčiau primti ir paaiškinsiu, kodėl. E, visų pirma, šitame e, reglamente mes norime, kad jeigu atsitinka avarija ar incidentas, e, tai jie būtų tyriami kompetentingai, kad tai darytų už saugą atsakingos institucijos ir kad būtų tinkamas bendradarbiavimas tarp tyriančių pareigūnų iš įvairių valstybių narių. Taip pat kalbame apie tų incidentų e, registravimo sistemą ir e, apie tai, kad reikia analizuoti juos, kad galima būtų matyti tendencijas, e, kad galima būtų išvengti situacijos, kai nedideli incidentai vieną dieną galėtų privesti prie avarijos. Ir iš tikrųjų, jeigu tokių galimybių neišnaudotume, tai mm, netitiktų mūsų piliečių interesų. Kalbant apie 68 pakeitimą, aš jį paremčiau, bet tik tai jeigu į jį žiūrėtume kaip į a, papildomą pakeitimą, papildantį a, e, mano pranešimą apie incidentus. Nemanau vis tik, kad turėtume laukti, kol komisija pateiks naujus pasiūlymus, dėl kurių paskui būtų e, deramasi, jie būtų priimami ir paskui e, įgyvendinami. E, ir tik tada galėtume rinkti duomenys į Europinę duomenų bazę. Tokiu būdu prarastume daugybę laiko ir per tą laiką gali įvykti nemažai avarijų. Pirmininkas, e, kolegos, e, salėje pakankamai daug e, triukšmo, judėjimo. Jeigu norite pasikalbėti, geriausiai išeikite į koridorių, kad pranešėja galėtų pristatyti savo pranešimą aiškiai, o norintieji jį aiškiai išgirsti. Pane Devira, atsiprašau, kad pertraukiu Jūs, prašom tęsti. Ačiū, pirmininkė. E, iš tikrųjų laiku e, padarėte pastabą šiek tiek kimstu. Taigi, e, mums tenka atsakomybė vis tik tai priimti šį reglamentą ir reikalauti, kad duomenys būtų renkami. Kai kalbam apie paramą aukoms, tai atrodo sutarėme dėl to, kad dabartinės taisyklės nėra pakankamos. Uh, ir mūsų sprendimai padės e, padidinti paramą e, aukų, auko, e, aukų šeimoms. Dabar dėl sąrašų, ponė Alvaras sako, kad jie turėtų būti skelbiami prieš išvykstant. Kai kas sako, kad prieš pusę valandos yra pasiūlymų dėl dviejų valandų čia 151-53 pakeitimai. Aš laikiausi vienos valandos termino, manau, kad tai yra pakankama ir tai yra išbandytas reikalas jau. Kai kalbame apie Europos saugumo agentūrą, EASA, tai manyčiau, kad pagal 13 straipsnį e, ji turėtų būti e, kaip patarėja ir dalyvauti tyriant uh, avarijas. Todėl negaliu pritarti kolegų pakeitimams apie tai 150-145. Dabar e, pagal kokią teisę turi būti avarijų tyrimas e, reglamentuojamas, tai mes čia turime priedą, kuriame yra surašyti tam tikri terminai, e, kurių reikėtų griežtai laikytis. Antraip kils sumaištis. Jeigu e, kalbame apie e, oro linijų, pavyzdžiui, incidentą ar, ar avariją, tai E, tie dalykai gali reikšti skirtingus dalykus. Ar kalbame apie vienos valstybės, ar ES valstybės reikalus, ar kalbame e, apie e, trečiosios šalies orlaivį. 72, 19, 92, pakeitimai, 123 taip pat kalbėjo apie tuos pačius dalykus. Kai kalbame apie tyrimą ir teisminį tyrimą, tai e, čia gauta daugybė, daugiausia pakeitimų. Tai yra sudėtinga sritis ir ko gero čia mes turėsime daugiausia sunkumų dėrėdamėsi su taryba. Visų pirma dėl to, kad tais pakeitimais prieštaravome tarybos nuomoniai, e, nes kalbama apie e, prieigos prie duomenų ribojimą. Aš paremčiau daugumą iš tų pasiūlymų, bet manyčiau, kad Europoje mums reikia taisyklių, kurios labai aiškiai e, nurodytų, ką galima perduoti e, E, teisminiam e, tyrimui, o kas turi likti konfidencialu. Visą tai turi būti įrašyta į susitarimus e, dėl bendradarbiavimo tarp teisės institucijų tyriant avarijas. Visą tai atspindima 124, 126, 127 pakeitimuose, bet e, atmetu 130-31 pakeitimus, nes ten nekalbama apie tai, kokie konkrečiai duomenys gali būti perdodami ir e, susidaro neapibriešta situacija. 139 pakeitimas Lachtfried, ten kalbama apie video medžiagos panaudojimą E, ir galima suprasti pilotų nenorą, kad jų veiksmai būtų e, filmuojami e, pilotų kabinoje. Kol kas to ir nėra daroma, galbūt taip ir bus ateityje. Bet kuriuo atveju, jeigu tai ir bus daroma, tai e, e, reikalinga teisin, reikalingos teisinės priemonės e, asmens duomenims apsaugoti. 143, 144 pakeitimai apie kūnų ir asmens daiktų pervežimą po avarijos, e, kur kalbama ar policija, ar tyriančiosios institucijos turi tuo užsiimti. Dabar mes matome, kad pirmininkaujantį Ispaniją yra nusteikusi e, pasiekti sustarimą po pirmojo svarstymo. Trilogas turėtų vykti birželio mėnesį, lauksime pozityvių rezultatų, nors e, ir nelengva bus to pasiekti, nes kai kurios valstybės narės, ypatingai kai kalbama apie santykius tarp teisingumo sistemų, turi labai e, griežtų nusistatymų santykiai tarp įvairių valstybių narių nėra labai aiškus čia, ypatingai kai eina kalba apie duomenų perdavimą e, iš vienos šalies teisinių institucijų kitos šalies institucijoms. Kalbant apie kitą dalyką, tai taryba e, yra E, taip pat užsispyrusi išlaikyti savo poziciją, eina kalba apie e, informavimą apie incidentus. Mes turime įtikinti juos, kad e, tokių incidentų fiksavimas ir analizavimas yra labai svarbus užtikrintant mūsų piliečių saugumą. Dėkuoju uždėmesį ir lauksiu jūsų komentarų. Dėkuoju, ponia Kačin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę pranešėją. Ji iš tikrųjų puikiai padirbėjo. Jos pranešimas labai profesionalus, nėra daug ką pridurti, mes pasiūlėme tik tai penkis pakeitimus ir dėl, iš, iš esmės dėl visko buvo sutarta, buvo parengti kompromisiniai pakeitimai, kuriuos įtraukta tai, kas mums svarbu. Na, vienintelė išlyga turime tik tais dėl 22 straipsnio. Ten kalbama apie. Uh, dėl informacijos, kuri yra teikiama uh, aukų šeimoms. Na ir čia pateikta kai kas kita, ne tai, kas, susiję, ne tai, kas buvo svarbu mums. Na ir kila pavojus, kad tokio pobūdžio duomenys gali būti panaudoti kitais tikslais. Uh, Na, aš čia kalbu apie aviacijos transportą ir, ir tai, kad aviacijos transportas gali pasinaudoti tais duomenimis savo tikslais, baiminimis, kad duomenimis gali, duomenimis gali būti piknaudžiama ir todėl mes priešinamės šiam pakeitimui. Bet bendrai tariant, mes labai palaikome viską, ką siūlo pane pranešėja. Dėkuoju, panė Lichtenberger. Dėkuoju. Dėkuoju be kita ko ir poniai Verak už tai, kad darybo metu ji labai lankščiai žvelgia į tas teksto vietas, dėl kurių bandėme starti. Na, žinau, kad taryba priešinsis Tačiau, tiesą sakant, dėl daugybės aspektų man visiškai neaišku, dėl kokių konkrečių priežasčių galėtų priešintis taryba, kokios jos prie... paskatos. Na, aišku, gali būti, kad kirsis teisinę analizę liečianti baudžiamai persikėjimą. Taigi, tai gali būti argumentas prieš prevencijos strategiją. Ir todėl parlamentas turi ir privalo pasirūpinti, kad būtų įgyvendinti mūsų reikalavimą, tai yra prevencijos klausimas, prevencija yra būtina tam, kad pasiekti rezultatų, nežiūrint milžiniškos konkurencijos aviacijos transportos rytyje. Na ir Čia yra labai svarbus informavimo klausimas, nes jeigu negausime informacijos iš tų ratų, kurie yra šalia incidentų, tai kils pavojus, kad prevencijos rytie nieko nepasieksime. Todėl labai svarbu ir toliau siekti, kad būtų įgyvendyti mūsų reikalavimai šioje srityje. Dėkoju, ponė Forser. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Veirak už tai, kad jį rengė susitikimus ir ne komiteto posėdžių metu. Dėkuoju už bendradarbiavimą. Na taip, daug pakeitimų, neketinam žvelgti jų visų. Tiesiog norėčiau sugrįžti prie tų aspektų, kuriuos kėliau per pirminės diskusijas. Na, manau, kad reikia elgtis labai atsargiai. Tai yra tiesą sakant techninio pobūdžio reglamentas ir jis turėtų būti suformuoluotas taip, kad jis būtų pripažintas tarptautiniu lygiu. Uh, Nors vėlgi, aišku, yra konkrečių klausimų, kurias kėlė komisija ir kurie buvo plačiai aptarti komitete. Tai ir jie yra gan politinio pobūdžio, visi dėl to sutinkame. Taigi, na, mes norime, kad būtų pagerintas artimų informavimas įvykus aviacijos incidentams. Uh, Na ir manau, kad aviacijos kompanijos ir kitos susijęs organizacijos turi pasirūpinti, kad asmenys būtų, su, asmen, su artimaisiais būtų susiekta ir jie būtų informuoti. Na, manau, kad es, esai čia tenka ypatingas vaidmuo ir e, iš e, diskusijų išriškėjo, kad esai reikia numatyti atitinkamą vaidmenį, galbūt tinkamiausias būtų patariamasis vaidmuo ir manau, kad čia niekas nepaprieštaraus. Na, diskusijų metu e, ir be nuomonės gal kiek ir skiriasi, Taigi kilo daug uh, e, nuomonės skirtumų dėl teisinių procedūrų. Ir, ponė pirmininkė, mes sutarime dėl štai ko. Na, dėl patologanatų. Sistemas valstybėse narėse skiriasi. Na ir požiūriai į teisinės procedūras skiriasi, todėl čia, manau, reikia elgtis atsargiai. Na, manau, kad jeigu nuo pat pradžių aišku, kad tai buvo nelaimingas uh, įvykis, incidentas, uh, kad tai buvo, tarkim, neapdairaus elgesio pasiekmė teroristinio akto apsirgė. Tai aišku, reikia pasitelkti teisinę sistemą, reikia ištirti, tačiau kartais incident atveju tai yra tiesiog įvykių grandinė ar priežasčių grandinė, E, kuri privedė prie incidento ir kartais gali užtrukti ilgai, kol bus ištirta. Todėl aš manau, kad formuluojant atitinkamas nuostatas reikia elgtis labai atsargiai. Na, iš esmės mes pritarėme tam, kad reikia atsisakyti iš ankstinio kaltinimo. Na, tai iš tikrųjų mes norime užtikrinti tinkamą tikrinimą ir užkirsti kelmę bereikalingai kišimuisi. Manau, kad tinkamai ištyrus incidentų priežastis galima ateityje išgelbėti daug gyvybių. O kai dėl pakeitimų, tai, pažiūrėjau, yra pasiūlytas žodinis pakeitimas, pagal kurį aviacijos kompanijos turėtų teikti daugiau informacijos apie saugumą. Tačiau manau, kad šis aspektas jau įtrauktas į tekstą. Uh, Na, jeigu komisija ir taryba ir parlamentas mano, kad e, tokią informaciją reikėtų plačiau teikti visuomenė, tai neprieštarausime. Taip pat turiu klausimą komisijai ir norėčiau išduoti prieš prieidama prie savo išvadų. Na, manau, visi sutarėme dėl to, kad reikia sukurti atitinkamus tinklus. Na, svarbu, kad pas. Saugos tyrimo institucijų tinklai ir svarbu, kad ir, tarkim, galima būtų pasitelkti ir tautinius tinklus. Tad Tačiau vėlgi buvo kalbama apie biudžetį, biudžeto aspektus, tai reikia pasirūpinti, kad būtų lėšų. Na ir taip pat būsimų metų darbo programa. Taigi norėčiau sužinoti, kaip konkrečiai tai numatyta daryti ir kaip konkrečiai veiks saugos tyrimų institucijų tinklas. Na, reikia verkti, vengti papildomas biurokratijos. Taigi manau, kad e, tai sąžininkai užduoti klausimą komisijai. Na ir galiausiai norėčiau padėkoti poniai Deverai. Na, buvo numatyta trilo, triš, trilogo formato sutikimai, jų laukiame. Ir taip pat reikia gauti informacijos apie tarybos poziciją. Na, mūsų frakcijai patiko kad taryba pakeitė šio reglamento sąrangą, struktūrą. Na, nežinome kol kas, ar taryba pakeitė kai kurių uh, konstatuojamųjų dalių e, struktūrą, tačiau patys straipsniai, patys reglamentas yra struktūrizuoti gerai. Na, o dėl uh, ataskaitų, tai Taip, visose šiose diskusijose buvo kelti klausimai su ši, su ši, susiję su šiuo reglamentu ir manau, kad reikėtų peržiūrėti ataskaitų klausimą, nes tai leistų užkirsti kelią ateityje um, tokiems incidentams. Ir, um, na ir kol kas galbūt reikėtų čia pasižiūrėti savanoriško ataskaitų teikimo klausimą ir Taigi štai tokie mano klausimai komisijai ir tikiuosi, kad gausime tinkamus atsakymus ir trišalių susikimų metu pasieksime pažangos. Dėkuoju ir pranešėjai. Dėkuoju, panas Degrandis Paskal. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju. Na, pirmiausia, aš norėčiau nuoširdžiai pasveikinti pono Diveirą. Tikiuosi, kad e, mes galiausiai sugebėsime suformuluoti labai aiškę, gerai subalansuotą poziciją ir kad e, pirmininkaujančios Ispanijos indėlis e, bus naudingas. Dabar du dalykus norėčiau paminėti. Pirmiausia, Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad jau buvo kalbėta apie tai, kad būtų gerai, kad būtų skelbiamas nukentėjusių ir aukų sąrašas. Ir jei jau pradėjome apie tai kalbėti, turime paminėti ir dar vieną įsipareigojimą. Tai yra nukentėjusių ir aukų šeimų narių teisė žinoti apie tai, kad jų šeimos nariai ne tik nukentėjo ir žuvo avarijos metu, bet ir e, šie asmenys turėtų turėti teisę dalyvauti identifikuojant aukų, aukas. Nes būtina, kad visos aukos būtų kuo, sku, kuo greičiau tinkamai identifikuotos, kad būtų labai greitai nustatyta jų tapatybė. Mes žinome, pavyzdžiui, iš savo patirties, kai Ispanijos teisės sauga patraukė atsakomybę asmenį už tai, kad jis padarė e, klaidą, nustatydamas aukos tapatybę. Ir Dažnai kalbama apie tai, kad e, panašius reikalavimus kelia ir Tarptautinė civilinės aviacijos saugos agentūra, tačiau nemanau, kad to pakanka. Visi, įskaitant ir techninį personalą, sutarė, jog būtina bendromis jėgomis ištirti kiekvieną incidentą ir įvykį tam, kad būtų nustatyti ne tik teisinė, bet ir techninė atsakomybė. Kai kurie Italijos teisininkai prisimena tikriausiai, kad egzistuoja tam tikra doktrina, pagal kurią asmuo, dėl kurio kalties įvyko koks nors incidentas, teisinė prasme yra to incidento kaltininkas. Todėl turime reikalauti, kad būtų labai aiškiai nustatyta atliekant tyrimą, dėl ko įvyko e, tam, kiekviena avarija ar tam tikras incidentas, bei kas už tai yra atsakingas. Tai nereiškia, kad tokie asmenį e, būtinai reikės patraukti civilinės ar, ar baudžiamos, civilinien ar baudžiamo, baudžiamon atsakomybėm. Bet bet kuriuo atveju turime išsiaiškinti, kas už ką yra atsakingas, kas yra atsakingas už techninius dalykus, už teisinius dalykus ir taip toliau. Todėl techninį tyrimą būtina atlikti itin išsamei. Teisinė prasme yra labai svarbu Tai būtų labai svarbu. Kitaip civilinės e, aviacijos saugos agentūra turės pakeisti savo nuostatas. Tai yra būtina tam, kad galima būtų tikrai sižvelgti į uh, visus avarijos aspektus. Dėkoju, ponas Groš. Tai- Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui už atliktą darbą ir norėčiau atkreipti dėmesį į tris, mano manimus, svarbius aspektus, kurie beje ir traukti į pranešimą. Pirmiausia, taigų klausimas, čia turėtume jautis, elgtis labai jautriai Antra, informacijos teikimas, o taip pat ir profesionalumo klausimas tam, kad informacija būtų patikima. Tas patikimumas yra pagrindinis principas ir manau, kad neverta čia per nelik daug uh, diskutuoti, ar po pusvalandžio, ar valandos, ar dviejų valandų reikia parengti sąrašus. Svarbiausia, kad informacija būtų patikima. Ir čia manau, kad žmogiškasis aspektas čia yra svarbesnis negu, negu ekonominiai aspektai. Ir konkurencingumas kaip argumentas turėtų negalioti. Na taip, egzistuoja tam tikras interesų sikirtimas tarp techninio ir baudžiamojo įvykio tyrimo. Ir aš manau, kad reikia rasti tinkamus sprendimus. Na, būtina atlikti, aišku, techninio pobūdžio incidentų tyrimą, o teisingumo vaidmuo šiame kontekste yra antraeilis. Mano manimu, kad šį atskirimą dabartinis tekstas kaip tik ir užtikrina. Na ir techninis tyrimas turi atlikti tarptautinius standartus, kita vertus nereikia uždaryti durų techninio tyrimo peržiūrai, be kita ko atsižvelgiant ir tarptautinius aspektus. Aš manau, kad ateityje reikia išlaikyti galimybę peržiūrėti techninis tyrimus ir su juos susijusius uh, reikalavimus. Gali būti, kad ateitie bus daromi tarptautiniai susitarimai dėl techninių tyrimų ir jie turėtų būti sudaromi taip, kad juos galima būtų peržiūrėti atsižvelgianti pasiektą techninę pažangą. Toliau atliekami darbai turėtų būti prevencinio pobūdžio ir apskritai reikėtų daugiau dėmesio skirti prevencijos principui nes jeigu atlikus techninį tyrimą padarytos išvados neleidžia pagerinti techninės padėties, tai tai yra beprasmis dalykas. Na, tenka konstatuoti, kad e, daugelį valstybių narių e, situacija nėra tenkinanti. Atliekamas techninis tyrimas, tačiau į e, techninės išvadas nėra pakankamai atsižvelgiama. Taip pat reikia vengti teisinių ir politinių aspektų samplaikos. Pavyzdžiui, po incidentų parlamentus įsteigiami tyrimų komitetai ir jų darbas yra veikiau politinio, o ne techninio pobūdžio, jis užtrunka ilgai ir daug naudos neduoda. Na, šiaip pranešime pasirinkti principai yra tinkami, daugiausia dėmesio, aišku, reikia skirti techniniai tyrimai, skirti, aišku, reikia dėmesį ir teisinėmis aspektams, o taip pat ir aukų e, artimųjų e, klausimui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau pirmiausia, kad negirdėjau įžangos. Na, šešėlinis pranešės pats šiaip ar taip negaliu atvykti. Kaip ten bebūtų, mes e, čia kalbame apie tokį klausimą, dėl kurio iš esmės sutarėme. Na, Mes palaikome pranešio pasirinktas pozicijas, prioritetus ir kolega Groš minėjo keletą dalykų, kurie primtini ir mūsų frakcijai. Labai svarbu, kad tas tyrimas būtų atliekamas tinkamai, kad būtų pasiekti rezultatai ir kad ilgainiui būtų, perin, pe, būtų pereita prie tyrimo, kuris būtų vykdomas europiniu lygiu ir turėtų europinį pobūdį. Na ir e, taip pat būtina užtikrinti e, galimybę e, teisingumui gauti atitinkamus duomenis. Turi būti atlikti ir teisinis tyrimas, pasiliekame prie savo pozicijos. Ir dar vienas svarbus dalykas, aišku, yra tos minėtos duomenų bazės. Mes juk norime sukurti Europinę sistemą, tai yra mūsų tikslas. Ir čia taip pat pritariu pranešėjo siūlymams. Manau, kad dėl linijos mes visi iš esmės sutarime. Pone Maisner, dėkoju, pone pirmininkė. Na, kaip ir nebeturiu daug ką pridurti, prieš mane pasakius jau daug ką pasakė. Tiesiog pabrėžiu, jog Aldė pozicijos manimų labai svarbu kad e, aviacijos incidentai būtų rimi taip, kad būtų pasiekti rezultatai, būtų ištirtos priežastis ir tokiu at, būdu ateitie būtų užkirstas kelias tokiems incidentams. Tai yra svarbiausia. Todėl svarbu, kad e, būtų elgiamas atsargiai ir tokiu būdu E, tyrimo metu susiję asmenys galėtų duoti parodymus, nebijodami, kad jie po to patys bus patraukti atsakomybę. Pirmiausia, yra svarb, svarbiausia ištirti techninės incidento priežastis, o po to jau pasižiūrėti, ar yra teisinė atsakomybė. Na, pranešėja visą tai tinkamai išryškino pranešime ir mes ją labai palaikame e, Ponas Kačin e, jau minėjo 22 straipsnį, kur jo nuomonė dėl duomenų apsaugos kiek skiriasi nuo pranešėjas. Tiesiog mes tikrai pritarėme bendram tikslui, kad e, tyrimų dėka ateityje būtų išvengta aviacijos avarijų ir incidentų. Dėkuoju poniai Masner ir prieš teikimą žodį komisijos atstovui. Aš kaip pirmininkas taip pat turėčiau ką pridurti. Aš manau, kad kai pradėjome šios darbus, uh, tai tuo metu būtų rimtų dviejonių dėl aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo nepriklausomumą, jeigu tai atlieka pats aviacijos sektorius. Na, kaip pat kurio tyrimo atveju. Na, na, ir labai malonu, kad vis visi sutarė dėl to, jog labai svarbu užtikrinti tyrimo nepriklausomumą. Ir teisės aktų leidės negali būti kartu ir aviacijos incidentų tyrėjas. Na taip, mums tenka vaidmuo, bet negalime kartu ir tirti incidentų ir būti teisės aktų lydėjai. Na ir manau, kad ponė Deverak savo darbo dėka išsklaidė šias dviejonės. Dar vienas dalykas, į kurį atkreipčiau atkreipti dėmesį, dėmesį, tai yra tie laikotarpiai, per kuriuos bus informuojami um, aukų artimieji aviacijos e, avarijos atveju. Ir čia ponas Grošas išdėsti puikią poziciją. Tai yra, jog svarbu ne tiek greitai pateikti sąrašo, o užtikrinti, kad tas sąrašas būtų tikslus. Na ir mes matėme daug pakeitimų, e, kuriuose reikalavimo, kad pilnas sąrašas būtų pateiktas per pusvalandį. Na ir manau, kad jeigu bus reikalaujama, kad sąrašas būtų parengtas per valandą, tai iš tikrųjų kils pavojus kad e, sąrašas bus klaidingas ir turint galvoje apie tą didelę traumą, kurią sukelia tokios aviacijos, tai tikrai būtų labai blogas dalykas. Svarbiau, kad sąrašas būtų e, tikslus, o netaip jau svarbu, per kiek laikas bus pateiktas. Na, dėl 22 valandų. Bet e, aišku, žiniasklaidos atstovai nori ten kuo greičiau gauti pilną sąrašą per minutės, ne per valandas. Jeigu mes norime tinkamai informuoti, Bet jeigu mes pernelyg numatysime ilgą laikotarpį, per kurį turėtų būti informuojami artimieji, tai žiniasklaida vis tiek viską paviešins. Taigi aš manau, kad dviejų valandų laikotarpis sudarytų galimybę sudaryti tikslų sąrašą, užkertant kelią spekulacijoms ir spėlionėms. Bet kaip ten bebūtų, man svarbiausia, kad sąrašas būtų tikslus. Ir jeigu bus numatytas per trumpas laikotarpis, tai kils pavojus, kad sąrašas bus netikslus ir bus spaudimas. Spaudimas be kitako ir aukų šeimoms. Na ir paskutinis dalykas yra veikiau techninio pobūdžio, jis yra susijęs sarimis per pirmąjį svarstymą. Na, suprantu, kad Ispanija, kaip pirmininkantis šalis, nori pasiekti starimą per pirmąjį svarstymą, nežiūrint, koks dokumentas būtų aptariamas. Bet aš manau, kad čia reikia pristabdyti Ispaniją ir priminti, kad mes kaip parlamentas turime tam tikrą vaidmenį ir beje šiame pranešime dėl kai kurių esminių dalykų nuomonės tarp parlamento ir tarybos dar skiriasi. Na, aš neprieštarausiu, kad dėrybos pranešėja vadovautųsi um, mūsų komiteto ir plenarnio posėdžio metu pasiektų balsavimo rezultatu. Bet uh, nesutinku uh, kad būtų bandoma būtinai bandyti sutarti per pirmąjį svarstymą, jeigu išlieka nuomonių skirtumų, pavyzdžiui, e, dėl teisingumo dalyvavimo avetės avarijų tyrime. Tarybai tai yra labai svarbus dalykas, o mes į tai žiūrime kitaip. Taigi, procedūriniu požiūriu mums Svarbiausia, kad teisės aktas būtų geras ir nebūtina čia taip jau pasiduoti Ispanijos norui baigti jo svarstymą iki jos pirmininkavimo pabaigos, birželio gale. Taigi čia paraginčiau pranešėją elgtis atsargiai. Ir tikrai nenukrypkite nuo savo, kaip pranešės vaidmens, dėrybų metu. Uh, ir vadovaukitės, nenukrypkite nuo parlamento pozicijos, kuris bus, bus išreikšta dėrybų metu, rytoj ir plenarnių posėdžių metu. Much, Komisijos atstovas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakinti ponė Deverak už e, puikų darbą, rengiant šį dokumentą. Esame jau pripratę, kad ponė e, Deverak puikiai rengia pranešimus, tarkime dėl juodojo sąrašo taip buvo ir dabar. Ji darbą atliko puikiai, e, įvardijo pagrindinės problemas, e, labai aiškiai jas išryškino ir aš taip pat matau, kad tarp komisijos pasiūlymo ir parlamento išdėstytų nuostatų yra daug bendrumo. Mes visi sutinkame, kad dabartinę teisinę sąrangą reikia modernizuoti, atnaujinti, tą sistemą sustiprinti ir Europos lygmenių norime sugriežtinti šios ryties taisyklės, kad jos būtų veiksmingesnės, kai kalbam apie saugos dalykus daug parlamentarų jau tai minėjo, norime ir turime daugiau pasimokyti iš avarijų, kad galėtume joms užkirsti kelią. Ir dėl to mes kalbame apie reglamentą. Direktyvą jau turėjome ir dabar komisija norėtų, kad ji taptų reglamentu, tai būtų stipresnis teisės aktas. Dabar e, keletas reakcijų į padarytas pastabas. Pirmiausia, dėl saugos tyrimo institucijų tinklo. Mes turime Europoje nepriklausomas saugos institucijas, bet komisija siūlo sukurti jų tinklą. Sutinkame su ponė Deverak, kad tai turėtų būti stipri koordinuojanti institucija. Ne šiaip kokia laisvanoriška institucija, kur atsitiktinai susitinka tyrėjai. Ne, mums reikia kai ko daugiau. Norėtume matyti tinklą, kuris turėtų stiprius įgaliojimus veikti ir atneštų Europos saugumui pridėtinę vertę. Šis tinklas padėtų mažesnėms valstybėms narėms, kurios neturi pakankamai išteklių, sustiprinti savo gebėjimus. Todėl mes pritarėme pakeitimams, kur raginama e, tiksliau apibrėž, apibrėžti misiją ir taip pat renkti kasmetinę darbų programą. Mes nesiūlome kurti agentūrą, manome, kad struktūra turėtų būti lengva ir veiksminga. Buvo užduoti klausimai dėl to, e, kiek mes finansiniuose dokumentuose esame numatę e, darbo programai kiekvienais metais. Mes turime 0,6 milijonų numatę. Mes manome, kad pirmiausia, iš komisijos turėtų mm, gauti įgaliojimai dėl e, išteklių pasidalymo, dėl e, mokymų koordinavimo ir dėl uh, ekspertinių patarimų komisijai. Bet noriu pasakyti dar kartą, nekalbu apie dar kokią nors kitą agentūrą, čia tiesiog yra didesnis formalizavimas to bendradarbiavimo, kuris jau yra. Ir tas tinklas nepakeis nacionalinių institucijų. Antra, daug buvo užduota klausimų dėl įvykių registravimo, informavimo apie juos. Aš manau, ponė Deverak užėmė tinkamą poziciją. E, jinai išplečia ir remiasi komisijos pasiūlymų. Mes norime panaudoti informaciją apie aviacijos įvykius ir tai turėtų leisti mums veiksmingiau veikti prevencijos srityje. Manau, kad tai svarbus požiūris, nes leidžia mums žengti į priekį, Ir būtent šiame reglamente turėtume tai ir daryti, negu kad grįžtume atgal prie dokumentų skirtų e, įvykių registravimui. Dabar dėl e, Europos e, aviacijos saugos agentūros vaidmens mes norėtume, kad ji dalyvautų tyriant įvykius kaip patarėja. Svarbu, kad jinai gautų informaciją, nes kaip institucija atsakinga už sertifikavimą, e, jai yra labai svarbu gauti tą informaciją, kad galėtų spręsti tas saugumo problemas, kurios iškyla avarijos e, tyrimė. Bet tekste labai aiškiai reikia apibriežti agentūros prievolės, kai atsitinka avarija, jau nebe laikas pradėti teisinės interpretacijas. Taigi, E, mes pritarėme pasiūlymams, kurie išdėstyti pakeitimuose. Dabar dėl aukų ir dėl sąrašų. Labai svarbios problemos yra teisinių aspektų čia. Apskritai e, parlamentas pritarė komisijos pasiūlymui, kad vėliausiai po dviejų valandų turėtų būti toks sąrašas paskelbtas. Žinoma, mes, kalbant apie tuos terminus, kalbame, kad e, manome, kad reikėtų rinktis kuo trumpiausią galimą, praktiškai galimą terminą. Bet žinoma, kada trečiųjų valstybių orlaiviai skrenda iš trečiųjų valstybių oro uostų, iškyla tam tikrų problemų. Bet ponas Simpsonas labai teisingai sako, kad svarbiausia, kad tas sąrašas būtų tikslus. Taigi, tikslus sąrašas per galimai trumpiausią laiką. Tai galėtų būti kompromisinis sutarimas. Na ir žinoma, reikia galvoti apie e, paramą aukoms ir jų artimiesiems. Na ir paskutinis dalykas. Dėl santykių tarp saugumo tyriejų ir E, teisinių institucijų. Ir aš pasakyčiau, kad tai pati problematiškiausia vieta taikim, taikinimo prasme. Yra labai daug teisinių e, aspektų čia, ponas Degrandės, kiti parlamento nariai tą minėjo mes manytume, kad avarijos tyrimo pagrindinis tikslas turėtų būti užkirsti kelią kitoms nelaimėms, o neskirstyti, kas yra kaltas dėl ko. E, tyrimas turėtų būti visiškai atskiras, nepriklausomas nuo kitų procedūrų, bet čia iškyla esminė problema, kuri kyla iš įvairių valstybių narių skirtingų konstitucinių sąrangų. Kai kuriuose valstybėse naryse pagal nacionalinius įstatymus teisminės institucijos turi teisę perimti visą informaciją, kokia yra reikalinga teisminiam tyrimui įgyveninti. Ir e, reglamentui, žinoma, bus labai sunku e, e, pakeisti e, E, valstybių narių nacionalinės nuostatas. Tai reikštų kišimasi į, į valstybių narių reikalus. Tačiau, pripažindami, kad yra tos konstitucinės rybos, mes turime suteikti visas galimas priemonės, kad galima būtų atlikti techninį tyrimą. Tame tarpe užtikrinant prieigą prie visos informacijos, kuri leistų ištirti, kas atsitiko. Vienai per kitaip mes manome, kad sutaikinimo procese tai bus vienas iš sunkiausių dalykų. Komisija remia norą judėti į priekį kuo greičiau, bet mes nesame e, tikri, kad galėsime išsilaikyti tame darbų grafike. E, jis tikrai yra ambicingas, bet pažiūrėkime, ką galime padaryti. Galų gale, ko mums reikia, yra, kaip panas Simpsonas sako, aukštos kokybės teisės akto ir kiekvienas turime suvaidinti savo vaidmenį. Kaip sakiau, dėl daugelio dalykų mes sutarėme, kai kuriais kitais klausimais sutarimas bus sunkesnis, bet mes turėsime leisti bendram sprendimui e, veikti ir galų gale tikimės gero teisės akto. Jeigu tai pavyks padaryti pirmininkaujant Ispanijai, labai gerai, tada galėsime tą sistemą pradėti taikyti kuo greičiau. Dėkuoju, ponė Deveirak. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau visiems padėkoti, visiems, kas prisidėjo prie šio pranešimo, bei visiems, kas išsakė savo pas, pastabas. Aš manau, kad mums pavyko jį patobulinti ir pagerinti. Ir akivaizdu iš šiandienos diskusijų, kad mes sutrėm dėl svarbiausių klausimų. Ponas Kačinas ir ponas Maisneris kalbėjo apie e, informaciją, kuri turėtų būti teikiama nukentėjusių šeimoms nari, š, e, nariams. Jei pažvelgsite į 56 pakeitimą, pamatysite, kad tai jame apie tai ir kalbame, apie tai, kad, e, kaip teikiant tokią informaciją būtina apsaugoti asmens duomenys. Pone Lichtenberg taip pat kalbėjo ir apie parlamento poziciją. Aš šiek tiek vėliau pakomentuosiu šį klausimą. Pone Foster kalbėjo apie teismų atliekamus tyrimus bei uh, saugos tyrimus ir apie tai, kad e, šį tyrimą turėtų būti tarpusavį susiję. Tai yra labai delikatus, labai jautrus klausimas. Todėl ir turime nustatyti labai aiškias taisyklės, kurios e, aiškiai apibrieštų, kokia informacija yra konfidenciali, kokia yra viešai skelbtina. Ateityje be abejo šis klausimas dar bus svarstomas išsameu. Pone Foster kalbėjo apie bendrą tyrimo įstaigų tinklą ir komisija beje pateikė tokį pasiūlymą. Komisijos pasiūlyme kalbama apie tai, kad kuriant šį tinklą reikėtų vengti papildomos biurokratijos. Jos mums tikrai nereikia. Taip pat e, siūloma yra pagirti, paskatinti, labiau paskatinti tuos tyrimo biurus, tas tyrimo įstaigas, kurios geriausiai atlieka tyrimus. Na tai yra kiek prieštaringas klausimas. Panas Simpsonas, dabar tikiuosi mane, panašu, kad manęs dabar negirti. Taigi pakomentuosiu tai, ką sakė ponė Lichtenberg. Na, Aš nenorėčiau siekti sutarimo per pirmąjį svarstymą bet kurią kainą. Ne, aš nemanau, kad tai yra protinga. Ponas Pirinkas ir ponia Groš kalbėjo apie tai, kad labai svarbu ir, e, yra teikti tikslę informaciją. Aš manau, kad tai, tai iš tikrųjų šios pasakos yra labai versti, vertingos ir labai svarbios. Tačiau svarbu yra, kad tokia informacija būtų ne tik tikslyk, bet kad ir ji būtų pateikta kuo e, greičiau. Bruselio oro uoste, Zavintimo oro uoste. Yra uh, nemažai patirties, kuri rodo, kad galima pateikti patikimą informaciją per gan trumpą laiką įvykus kokiai nelaimiai. Na, mes iš tikrųjų dabar negalėsime nustatyti, ar tokią informaciją reikėtų pateikti per vieną valandą ar dvi, ir bet, bet to ar neturėtume to siekti. Svarbu, kad informacija būtų kuo tikslesnė. Tam, kad galima būtų geriau atlikti trimą, būtina tinkamai ištirti pilotų įrašus. ir kuo geriau e, atlikti teisminį tyrimą bei techninį saugos tyrimą. Tai tiek. Dėkuoju. Dėkuoju. Pane Deveirek, norėčiau Jums priminti, kad balsuosim dėl šio dokumento rytoj komitete. Plenarinėme posėdėje jį svarstysime arba Liepos mėnesį, arba rugsėjo mėnesį. Dar tiksliai nežinome, kada tai įvyks, ar Liepos mėnesį, ar rugsėjai, bet bet kuriuo atveju Aš tikiuosi, kad jūs turėsite pakankamai laiko tam, kad galėtumėte aptarti visus svarbius dalykus su šešėliniais pranešėjais bei taryba. Tai tiek. Toliau mūsų darbo atvarkėje yra numatytas pono Vlasak parengta, numatyta pono Vlasak parengta nuomonė dėl naujų lengvųjų komersinių transporto priemonių išmetamų teršalų normų. Bet e, mes dabar neturėsime pakankamai laiko šiam dokumentui svarstyti. Ir todėl, jei ponas Elkadrau yra šioje salėje ir jei jis neprieštarautų, galėtume svarstyti jo parengtą nuomonę. Gerai? Gerai. Tai reiškia, kad toliau kalbėsime apie valstybių narių vykdomą kontrolę, kaip komisija vykdo gyvendinimo įgaliojimus. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju. Kai kam gali pasirodyti, kad šis klausimas yra, yra labai nuobodus, tačiau bet kuriuo atveju jis yra labai svarbus, kadangi jis yra susijęs su tuo, kokie svarbus yra mūsų priimami sprendimai. Kolegos, norėčiau Jums priminti, kad kol neturėjome Lisabonos sutarties, pirmikas e, pertraukė kalbėtoje, jei kas nors nori pasi, e, pasikalbėti, prašyčiau išeiti iš šios salės, kadangi triukšmo yra per daug ir prašyčiau pasišalinti kuo tyliau. Bet to prašau išjungti ir mobiliuosius telefonus. Taigi, panas Alkadrau. Dėkoju. Taip, aš tiesiog noriu jums priminti, kad e, mes anksčiau turėjome keturias procedūras. Reglamentavimo procedūrą, pagal kurią mes galėjome pasinaudoti veto teisę. Toliau buvo, buvo taikoma dar viena teisėkuros procedūra, pagal kurią Europos parlamentas galėjo uh, pateikti, apskūsti komisijos veiksmus, tais atvejais, kai jam atrodo, jog jį viršė savo įgaliojimus. Ir e, trečia procedūra buvo taikoma tais atvejais, kai, kai dėl komisijos e, veiksmų galėjo pasikeisti mūsų biudžetas. Ir trečioji buvo konsultavimuose procedūra. Taigi pagal senąją komitologijos procedūrą Antri, antriniai teisės aktai dabar yra vadinami įgyvendinimo aktais pagal 290 straipsnį. Ir e, tokiems aktams yra taikoma analitinės priežiūros e, procedūra. Tai reiškia, kad mes galime keisti jų turinį. Ir yra dar viena procedūra, Aš kalbu apie tai, kas yra numatyta Lisabono sutarties 291 straipsnėje. Pagal šį straipsnį atsakingi parlamento komitetai rengia nuomonę, kuri yra pateikima teisės komitetui. Ir skirtumas yra iš esmės tai, kad e, kaip e, pirmoji procedūra yra taikoma deleguotiems teisės aktams, o antroji gyvendinimo teisėms aktams. Na, pagalvokime, pavyzdžiui, kaip dirbs Žemės ūkio, komiteto, Žemės ūkio komitetas. Jam ši procedūra yra visiškai nauja. Tačiau nepamirškime, kad ir dabar kai kurie dalykai, kuriems anksčiau nebuvo taikoma priežiūros procedūra, dabar uh, yra įvardėmi kaip deleguoti ak teisės aktai. Aš norėčiau trumpai pakomentuoti savo pranešimą. Pranešime skiriu daugiausia dėmesio dviems dalykams. Pirmiausia, tai yra prieiga prie informacijos. Komitetas teigia, kad Europos parlamentas, komisija sako, kad Europos parlamentas turi teisę būti informuotas apie komiteto priimamus sprendimus. Jums tikriausiai yra žinoma, kad komitetas svarsto pasiūlymus dėl įgyventinimo teisės aktų. Aš savo nuomonė reikalauju, kad mums būtų pateikta išsimi informacija apie visas valstybės narės. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes tik tai taip mes galėsime dirbti tokiamis pat sąlygomis kaip ir valstybės narės. Anksčiau pagal komitologijos procedūrą situacija buvo kiek kitokia. Jei mes norime, kad mūsų įgaliojimai būtų tokie pat kaip valstybių narių, aš nenoriu pasakyti, kad mes kiekvieną kartą pasinaudosime šią teisę. Tačiau manau, kad kai kuriais atvejais jau pati galimybė pas, ją pasinaudoti būtų mums naudinga. Todėl manau, kad mums turi būti suteikta teisė stebėti, gyvai stebėti vykstančias diskusijas. Aš nenoriu viršyti mums pagal Lisabono sutartį suteiktas galės. Aš tiesiog noriu visiškai, visiškai ir iš esmės pasinaudoti mūsų turimą teisę gauti išsame informaciją apie komisijos veiklą. Tik tai taip mes galėsime tinkamai įvykdyti savo pareigą, tai yra tinkamai patikrinti, ar komisija neviršė savo įgaliojimų. Ir problema yra ta, kad yra nelengva pereiti nuo senos tvarkos prie naujos, prie Lisabono sutarties tvarkos. Mes kreipėmės į komisiją ir paprašėme, kad ji išnagrinėtų, kokiais atvejais reikėtų pakeisti mūsų darbo tvarką, atsižvelgiant į Lisabono sutartį, kokiems teisės aktams bus taikoma naujoji tvarka. Taigi komisija turėtų mums pasakyti, kokiems teisės aktams dabar būtų taikoma nauja, nauja tvarka. Komisija teigia, kad senoji priežiūros procedūra nepasikeitė, o visas tris likusias procedūras pakeis procedūra, naujoji procedūra, kuri yra taikoma dabar įgyvendinimo teisės aktams. Taigi atrodytų, kad viskas yra paprasta. Tačiau aš manau, kad negalima šitaip elgtis. Negalima. Negalima taip e, tokiais plačiais mostais visko padaryti. Manau, kad reikėtų užsimiau išnagrinėti konkrečius teisės aktus. Be to, aš norėčiau, kad taryba ir Europos parlamentas išsiaiškintų, kokiais atvejais e, jie gali naudotis e, jiems suteikta veto teisė. Taigi aš norėčiau paraginti komisiją kuo skubiau atsižvelgti į mūsų prašymą tam, kad mes visi galėtume paskubiai prisitaikyti prie naujos tvarkos. Pone Tikau ir pone Laja Sender pateikė pakeitimus. Dėl ponios Tikau pakeitimų galėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui, 8 ir 9 pakeitimai yra nereikalingi. Pane Tikau prašo, kad būtų viešai skelbiami komitetų patvirtinti sprendimai. Tačiau sutartyje tai jau yra numatyta. Ir visi tokie sprendimai turėtų būti skelbiami internete. Taigi aš nemanau, kad mums reikia dar kartą apie tai kalbėti. Tačiau dešimtasis pakeitimas. Jame kalbama apie dalykus, kurie iš tikrųjų eina į kitų komitetų kompetenciją. Taigi mes neturėtume jų komentuoti. Toliau dvyliktasis pakeitimas. Pane Tikau norėtų, kad būtų taip pat nurodyta iš kokių regionų ir kokių įstaigų yra atvykę e, nacionalinių delegacijų nariai. Na, aš manau, kad e, mes, mūsų komitetas neturėtų kelti tokio reikalavimo. Nepamirškime, kad tai ir nemažai kainuos. nes kai kurios delegacijos gali būti labai gausios. Vienarių skaičius gali viršti ir, ir šimtą. Taigi, toliau. 18 pakeitimas. Aš manau, kad mes galėtume spręsti mūsų nesutarimus pateikę žodinį pakeitimą. Toliau, ponia Alaja Sender pateikė 11 pakeitimų. Kai kurie iš jų sutampa su trečiuoju pakeitimu, jiems pritarė. 17 pakei, jos pakeitimas taip pat, e, man atrodo, yra priimtinas. Kolegė prašo, kad Europos parlamentui būtų leista stebėti, kaip yra rengimas, e, kaip rengiami tam tikri teisės aktai. Dažnai mes gauname tiesiog tokio e, teksto projektą, kuris po to yra dar kelis kartus keičiamas. Aš manau, kad mums būtų įdomu iš tikrųjų stebėti, kaip yra rengiamas teisės akto projektas nuo pat jo pradinės, pirminės versijos iki galutinio patvirtinto dokumento projekto. Ne. Ponas Kunas, dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju kolegoms, o taip pat ir pranešėjui Alkatravė, jis puikiai padirbėjo. Taip, tai sudėtingas rytis, į kurią teko gilintis, tenka gilintis, bet būtina tai padaryti. Tai yra, kad būtų atitinkamai gyventinta Lisabono sutartis. Na ir mes kaip parlamento nariai suteikėme su deleguotais aktais ir jų gyvenimu turime naują apibriežti. Na, senoji komitologijos procedūra dabar taikiama ne vien tik tais deleguotams aktams, bet kai kalba pereina prie gyvendimo, reikia, kad neliktų vakumo. Na ir dabar komisija gauna įgyvendimo įgaliojimus, kurios be, gal, be, kurios be kita ko galime ir atsimti. Na ir čia kol kas pernelik trūksta atitinkamų nuostatų liečiančių įgyvendinimą. Na, anksčiau buvo už komitologiją atsakinga komisija, dabar atsakinga už deleguotus aktus. Na ir valstybių narių ekspertai ir komisijos atstovai čia turi balsamo teisę ir labai svarbu, kad visi vienu metu gautų tą pačią informaciją kaip ir komisija ir galėtų daryti įtakos. Na taip, iš vienos pusės svarbu, kad mes kaip parlamentadariai turėtume stebėtojo statusą. Ir kartais svarbu tiesiogiai dalyvauti, būti matomu. Ir neapsiriboti vien tik tais protokolų skaitimu, ponė pirmininkė, bet ilgai, bet svarbu žinoti ir kaip buvo primtas sprendimas. Todėl e, pritarėme EPP, pritarėme ir pateiktiems uh, e, pakeitimams, kurie jau yra traukti į kompromisus ar galbūt kurių nepalaikė um, pranešėjas. Nu, dėl perinamo laikotarpio, tai mūsų manimo labai svarbu numatyti atitinkamą perinamo laikotarpio procedūrą tam, kad nebūtų taip staigiai pereita nuo komitologijos procedūros prie deleguotų aktų ir gyvenimo aktų. Bet tiesiog reikalingas tam tikras laikotarpis, Tarkim, tai galėtų būti du mėnesiai ir reikalo esant, tuos, tą laikotarpį galima būtų prailginti dar dviems mėnesiams. Mums kaip parlamentarams tas prieinamasis laikotarpis tiesiog būtinas. O šiaip e, dėkoju pranešė iš puikų darbą. Dėkoju, ponė Maisner. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, jisai, e, kad puikiai padirbėjo, na, transporto komitete komitologija gal nebuvo įdomiausia ir aktualiausia tema, net ir įsigaliojus Lisabono sutarčiai tai nepasikeitė. Na ir dabar čia, aišku, reikėtų labai kruopšiai žiūrėti, kokios teisės išplaukė parlamentui iš e, Lisabono starties, kokiu naujų įgaliojimų mes gavome, kaip čia dabar su tais deleguotais ar gyvendimo aktais. Na, tikiuosi, čia mane teisingai išvirti. Na, kaip ten bebūtų. Mes esame parengę nuomonę, e, daugiausia darbo nuveikta teisės reikalų komitete, ten yra daugiau teisininkų nei čia, taigi įdomu bus, koks to komiteto darbo rezultatas, nes jie turi daugiau tikriausiai žinių tinkamai aiškinti Lisabono starties nuotartis ir pasižiūrėti, kaip jos dėka sustiprės parlamento teisės. Na, mūsų manimų kai kurie siūlomi pakeitimai yra platesnio masto negu tai, kas iš tiesų išplaukia iš Lisabono sutarties. Na, bet čia reikėtų konkrečiai žiūrėti kiekvieną siūlomą aspektą ir tai, kas siūlo pranešėjas, daugam pritariu. Na ir nepriklausomai nuo mūsų balsamo rezultato, įdomu vis dėlto, koks bus uh, E, kompetitingo komiteto darbo rezultatas ir kaip ten bus tomis mūsų papildomomis teisėmis. Dėkui, maniau, kad jau baigėsi norinčių pasisakyti sąrašai, bet atrodo, ponė Lichtenberger vis tik labai susidomėjo komitologijos procedūra, tai ir nori pasisakyti. Pastu. Na taip, man ir Teisės reikalų komitete teko gilintis į šį klausimą, todėl man jis ypač įdomus ir labai susidėmėsi jį sėku. Dėkuoju už pakeitimus, jie yra tikslus, aiškus, juos bus galima patogiai gyvendinti ir mielai juos gins ir Teisės reikalų komitete. Na, šiaip viskas tikrai tai eina tinkama linkme. Ir beje, mes kaip transporto e, komitetas neturėtume nuvertinti šių dalykų. Per praeisę kadenciją mums teko gilintis į šias rytį, jeigu prisiminate skyščių klausimą e, lėktuvuose ir teko susidurti su komitologijos procedūra. Ir jeigu mes dabar nebūsime atsargus, tai tos teisės, kurias gavome iš per Lisabonos sutartis, niekuomet jomis negalėsime aktyviai pasinaudoti, nes atrodo taryba ir komisija yra linkusi kiek įmanoma e, mažiau mums leisti pasinaudoti tomis mūsų teisėmis. Taip, dabar mes kaip parlamentas turime ginti tas teisės, kurios išplaukia mums iš Lisabonos sarties, nes valstybių ir vyriausybių vadovai dabar jau bando jas susilpninti, kolegos. Nenuverkitinkite šių dalykų, kuriuos kaip tik dabar atarėme, nes jie bus ypatingai svarbus ateityje. Ir visa tai galiausiai išplauks ir techninius e, dalykus. Prisiminkite apie skyščius oro uostuose, lėktuvuose, apie skanavimus. Čia yra gerų pavyzdžių, kai tarsi pro užpakalinės durelės, e, ne pagal teisinės nuostatas buvo suformuoluoti nauji reikalavimai. Taigi labai, labai paraginsiu atsargiai žiūrėti į šios dalykus. Na ir tai, kas buvo sakyta dėl stebėtojų statuso, tai taip pat labai svarbus dalykas, nes tik tiesiogiai dalyvaujant posėdžiuose mes galėsime parodyti, kad yra dalykų, dėl kurių esant tam tikroms galimybėms parlamentas pageidaus pasinaudoti savo teisėmis. Ir manau, kad e, ir mūsų komitetas nuolatos turėtų gauti ataskaitas ar protokolus. Nes e, labai svarbu sužinoti, kaip galiausiai baigėsi su tais deleguotais ir gyvenimais teisės aktais manau, kad ateitie turėsime daugiau dėmesio skirti dėmesio šiems dalykams, nes būtent mums siekis po to rinkėjai pasako, taip, jūs čia daug ką nusprendžiant, bet po to išeina šnipštas. Know, Said, say... Dėkoju, nežinau, ar dar nuomonės referentas norėtų ką nors pasakyti. Jūs neturite kalbėti, tik jeigu norite. Taip, tiesiog labai trumpai norėčiau padėkoti kolegoms už jų paramą, už palaikymą bei jų pastabas. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad šis dokumentas, nu, kad ir labai nuobodus, yra vis dėlto labai svarbus, kadangi šie procedūriniai dalykai labai svarbiai paveiks mūsų tolesnį darbą. Todėl manau, kad turime labai aiškiai pasakyti, kas mums rūpi ir kaip ką reikėtų daryti. Tik tai taip galėsime geriausiai pasinaudoti savo naujosiomis teisėmis bei galiomis. Taigi visiems dėkoju ir tikiuosi, kad Teisės reikalų komitetas, dėrėdamasis su taryba ir komisija, pasieks geriausią mums visiems priimtiną rezultatą. Nes tai yra ne mūsų iš tikrųjų darbas užsimti tokiais dalykais. Dėkuoju the... Dabar siūlyčiau perėti prie kito darbo atvarkės punkto. O beje, prieš tai padarydamas norėčiau padėko, pasveikinti mūsų kolegas iš Vokietijos su tuo, kad šeštadienį jų tautos atstovė laimėjo Eurovizijos konkursą. Be to ir Belgai labai gerai pasirodė, o Junktinės karalystės atstovai kaip visada užėmė paskutinę vietą. Na, bet visko gyvenime vargu ar, ar sugebėsime pasiekti. Taigi, toliau siūlyčiau pereiti prie pono Vlasak parengtos nuomonės dėl naujų lengvųjų komersinių transporto priemonių išmetamų teršalų normų. Suprantu, ko Vienas kolega sutiko pavaduoti ponę Vlasaką, kurio nėra dar šioje salėje. Ir norėčiau dar kartą pasakyti, kad sveikinu ir ponę Groš su pergalė Eurovizijos konkurse. Taip, ponė Pragmenė, džiaugiamės Lėnos e, rezultatais, tačiau kaip ten bebūtų, pereikime dabar prie Vlasik pranešimo. Manau, kad labai sudėtinga diskutuoti dėl šio pranešimo dabar ir siūlyti pakeitimų. Mes gavome balsamo sąrašą, po to antrą, po to trečią, dabar yra ketvirtas ir greičiausiai negultinis sąrašas bus dar vienas, taigi aš komitetui siūlau atidėti diskusijas ir balsamą kitam posėdžiui ir apskritai sutarti, kad jeigu bandome sutarti komitete, tai bent jau dieną prieš pranešėjas turėtų pranešti savo nuomonę tam, kad kiti turėtų galimybę ją išanalizuoti. Suprantu, ką Jūs norit pasakyti. Aš e, norėčiau pirmą pasitarti Getting... Man yra pranešta, mačiau, kad e, pranešiai buvo pranešta apie šį pasiūlymą, tačiau, kiek aš suprantu, jis nenori, kad būtų atidėta šio klausimo svarstymas, nepaisant to, kad renkti kompromisinius pakeitimus ir juos išplatinti kolegoms nėra, nėra lengva. Jei pranešėjas. De, neprieštarautų tam, kad e, viskas būtų atidėta vienam mėnesiu, mes galėsime tai padaryti. Tačiau liktai man yra pranešama, kad e, jis nelabai norėtų, kad e, taip pasielgtume. Taigi, aš norėčiau dabar paklausti, ką šešėliniai pranešėjai mano apie tai. Matiju. Pone pirmininkė, labai gerbiu kolegas, aišku, bet jeigu dabar E, po 4-5 gaunu elektroninėme laiške pranešimą, kad bus, balsu, bus diskutuojama dėl kompromisinių pakeitimų, tai tiesą sakant, turiu pripažinti, kad nežinau, dėl ko bus diskutuojama. Labai trumpai, gal e, šešėliniai pranešėjai galėtų išsakyti savo nuomonę EPP frakcijos e, nariai, ponas Tarks iš liberaldemokratų frakcijos. A, bei visų kitų frakcijų prieš šiandien pranešimą. Labai trumpai norėčiau leisti visiems šešėlėms pranešėjams e, pasisakyti, kad išsiaiškintume, kaip reikėtų elgti šiuo atveju. Dominikai, prašau. Na, aš tikrai nenorėčiau išsakyti nuomonės, kuri prieštarautų koordinatorių nuomoniai. A, na, iš tikrųjų labai saugiai išsakyta pastaba. Tanija. Well, Brian, I... I'm, I'm open for every suggestion, but. Uh... Aš uh, pritariu kiekvienam pasiūlymui. Na be abejo, jeigu mes sugebėsime pasiekti kompromisą, būtų puiku, galėtume balsuoti, tačiau panašu, kad net ir šešėliniai pranešėjai yra pasimetę. Bet to ir pranešėjo nėra šioje salėje dabar. Taigi labai sunku yra priimti kokį nors sprendimą. Mane taip pat stebina tai, kad pranešėjo nėra E, šioje salėje, nes kitaip mums yra labai sunku kalbėti apie šį klausimą. Mane iš tikrųjų nustebino, kad jis neatvyko į posėdį ir aš nežinau, dabar reikia ir kitus svarstyti, ar reikia atidėti balsavimą. Pirmininkas, na taip, kolegos, jūs tik turėtume suprasti, kad e, visur kada nors vyksta kur no, kokie nors rinkimai ir kolegos, kolegos ne visada gali dalyvauti posėdžiuose. Pirmininkė, jei Yra tokių, kurie nenori, kad mes svarstytume šį pranešimą. Tačiau tiek, kiek aš esu dabar pasirengęs diskusijai. Aš daug maž įsivaizduoju, koks galėtų būti kompromisas. Ir aš žinau savo frakcijos poziciją šiuo klausimu, tačiau jei kiti mano frakcijos nariai man, su, man nepritarė, tai aš iš tikrųjų nenorėčiau uh, nenorėčiau griežtai reikalauti, kad būtų laikomasi mano nuomonės. Ačiū. Pritariu, Matiu Kroš. Pasiūlymai negalime diskutuoti ir dėrėtis dėl kompromisų, kurių nežinome. Aš negavau to elektroninio pašto, nes ketvirtą buvau posėdėje, ne savo biure. Ir todėl palaikau pasiūlymą atidėti diskusijas ir balsamą. Dėkuoju, panė Vils. Na, du keisti dalykai. Pirma, tai balsamo sąrašas, kur kaip blokais reikia balsuoti ne dėl straipsnių, o dėl visų vieno žmogaus siūlomų pakeitimų. Tai yra keistoka procedūra, kai negalime dėrėtis dėl kompromisus susijusius su turiniu, bet to apie kompromisus girdėjau tik gandus, dar jų nemačiau pati, todėl mes čia negalime rimtai diskutuoti apie gandus. Todėl aš taip pat pasisakau už tai, kad būtų atidėtas balsamas. Robertai, turėtum ką nors pridurti taip procedūrinių požiūrių, gal nesu pat, e, susipažinęs su visomis detalėmis, ponas Kasa Strasbūrė nurodė man, e, kad jis dėl Čekijoje vykstančių rinkiminė dalies dalyvauti, kaip minėti ir ponas pirmininkė, tačiau kiek žinau iš savo frakcijos narių, kurie dalyvavo derantis dėl e, kompromisų, tai atrodo, kad e, nebus daugumos palaikinčių kompromisų, net ir mūsų frakcija. Tačiau tai nereiškia, kad reikia atidėti diskusijas ir balsavimą. Galbūt tikrai neblogai, jeigu kitos frakcijos sutiktų užbaigti šitą dalyką. Na, dėkuoju, bet akivaizdu, kad galutinį sprendimą turėtų paskelbti pirmininkas. Taip, taip ir yra. Gerai, išklausiau visų nuomonę šis klausimas yra svarbus ir kai kuriams frakcijoms atrodo, kad mes negali, neturėjome kol kas galimybės deramai svarstyti šio klausimo ir todėl šios frakcijos nėra pasirengusios balsuoti rytoj. Galime apgailėstauti dėl to, kad pranešėjas nedalyvauja šiame posėdėje, tačiau mes suprantame, kad e, e, kartais ir mūsų šalise vyksta nacionaliniai rinkimai. Todėl aš siūlyčiau atidėti e, šio dokumento svarstymą bei balsavimą dėl jo iki kito komiteto posėdžio ir atitinkamai pakoreguoti šio posėdžio darbo atvarkę. Robertai, atsiprašau, bet aš, su, aš suprantu jūsų poziciją, bet aš turiu priimti galutinį sprendimą ir aš negaliu uh, dabar nuspręsti svarstyti šį klausimą, tuomet, kai man e, apie frakciją socialistai teigia, kad jie nėra pasiruošę jo svarstyti. Taigi aš turėčiau atidėti šį klausimą kitam mėnesiui. Saimai, na, bendrai galėčiau pasakyti, kad tai, ką pasakė Matijo, e, yra visiška tiesa, labai sunku yra svarstyti kompromisinius pakeitimus, kai juos gavome tik prieš valandą. Uh, nes, kaip žinia, frakcijos turi juos aptarti, turi vykti tam tikros e, dėrybos, susitikimai ir taip toliau. Aš žinau, kad nėra jokių e, bendrų taisyklių, kurios galėtų būti taikomos šiems dalykams. Puikiai tą suprantu. Manau, kad tokiamis aplinkybėmis negalime balsuoti dėl dokumento, kurį parengė žmogus, kuris negali dalyvauti nei svarstant šį dokumentą, nei balsuojant dėl jo. Pirmininkas. Šis klausimas yra techninio pobūdžio, bet mums reikia, kad e, posėdėje dalyvautų pranešėjas. Pateikta yra daug kompromisinių pakeitimų ir mums reikia žmogus, kuris galėtų vis, e, susigaudyti šioje maišlinėje. Taigi, nepaisant to, kad Robertas labai nori, kad e, mes e, svarstytume šį dokumentą dabar, jis dėja nėra e, jį parengęs asmuo ir jis tikriausiai negalės atsakyti visus mūsų klausimus. Todėl siūlyčiau atidėti šio dokumento svarstymą iki kito mėnesio. Ir aš prašau sekretoriato darbuotojų išnagrinėti, kaip galima būtų jį įterpti į mūsų kito posėdžio darbo atvarkę, kadangi dabartinės aplinkybės tikrai neleidžia mums juos svarstyti išsamei. Gerai, puiku. Kitas darbo atvarkės punktas. Early, but... hey. Anksčiau nei numatyta, bet kalbėsime apie pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų paketo įgyvendinimą. Visų pirma, norėčiau padėkoti koordinatoriui už tai, kad jis e, paprašė, kad būtų parengta rezoliucija po klausimo žodžių. Ir žinoma, tada frakcijos patikė galybę pasiūlymų dėl to dokumento, kurį aš patikiau. Rezoliucijos projektas, kurį turite, bando rasti pusiausvyrą tarp e, ten esančių problemų ir e, klausimą susijusią su valstybių narių nesilaikymu nustatytų taisyklių. Suprantu, kad kai kurie pakeitimai, kurie pateikti iš tikrųjų yra skirti pasiekti tai, ko geležilinkeriams reikia. Kaip visi žinote, nieko prieš e, tai neturiu, tačiau man rūpi, kad tai, kas reikalinga geležinkeliams, būtų tinkamai atspindėta šiame dokumente, kuriame labai konkrečiai kalbama apie tam tikro teisės akto įgyvendinimą kaip esu nekartą sakęs, pasiruošęs eiti į demonstraciją, lipti ant barjerų, daryti viską, kad tik padėčiau rytų europiečiams gauti daugiau investicijų į geležinkelių pramonę. Tačiau kalbame šiuo metu ne apie pranešimą, kuriame būtų šnekama būtent apie tai nes e, specifiniai įgaliojimai ir ribos, kurios man buvo suteiktos rengiant dokumentą, buvo pirmojo transporto teisės aktų rinkinio įgyvendinimas. Mano rezoliucija susitelkė ties neveikimu per pastarusius penkis metus e, šį paketą įgyvendinant, ypatingai uh, E, komisijos ir e, valstybių narių neveikimu. Taip pat ten kalbama apie tai, kad trūksta infrastruktūros valdytojų nepriklausomybės, galių ir išteklių, kurias turi įvairios institucijos sprendžiančios konkurencijos problemas ir čia kalbama apie e, mokesčio už pasinaudojimą geležinkeliais sistemą. Aš kalbu, kad tas paketas turėtų galų gale prioritetiškai būtų įgyvendintas 2010 metais ir reikalauju, kad pilnas rinkinio e, įgyvendinimas būtų laikomas e, Europos geležinkelių tinklo neišvengiama sąlyga. Yra pateikta apie 40 pakeitimų. Visų pirma, ten kalbama apie infrastruktūros nepriklausomybę ir e, investicijas į infrastruktūrą. Įtraukti keletas pakeitimų, kurie, man manimu, šiek tiek silpnina e, rezoliuciją, kadangi ten nekalbama apie valstybės narės, kurios nesilaiko paketų reikalavimų arba kur išbraukta kritika dėl konkurencijos nuostatų nesilaikymo. Kai kuriuose pakeitimuose e, reikalavome, kad e, geležinkelių rinka, tame tarp ir keleivių pervežimai būtų visiškai liberalizuoti, jeigu ne šiandien, tai jau iškart rytoj. Ir e, pakeitimai dėl infrastruktūros valdytojų nepriklausomybės, o kai kurie parlamentarai reikalauja teisiškai vertinti santykius tarp komisijos ir valstybių narių. Yra pakeitimų dėl užmokesčio už infrastruktūros naudojimasi. Ir yra pakankamai daug pakeitimų, kurie truputį švelniau kalba apie naudojimąsi infrastruktūrą mokestį. kalbant apie tas kurios, valstybės narės, kurios e, nesilaiko paketo reikalavimų, e, minima Bulgarija ir vadinasi dabar jau ne apie 21, o apie 22 valstybės narės turėtume kalbėti. Kaip komiteto pirmininkas, kuriam e, paskirtas šitas uždavinys, aš norėčiau kiek įmanoma rasti sutarimą tarp įvairiausių frakcijų. Labai gerai žinau, kad bus atveju, kai vieno ar kito rezoliucijos e, teksto e, vienas ar kitas rezoliucijos e, tekstas netenkins vienos frakcijos, kitur kitos. Tačiau sustelkiam ties tuo, kad e, geležinkelių teisės rinkinio neįgyvendina 22 valstybės narės ir jeigu dar kalbame apie tolesnį liberalizavimą, jeigu norime sukurti Europos geležinkelių sistemą, kuri būtų veiksminga ir konkurencinga, tai pirmas žingsnis čia turėtų būti to paketo įgyvendinimas. Ir būtent tokią mintį aš išdėstau pačioj pradžioj kur sakau, kad tvarkoj kiekvienas iš mūsų valstybėse narėse norime ir turime turėti galimybę pasirinkti, ką įgyvendinti, ką ne. Bet svarbiausia yra tai, kad ir valstybės narės, ir komisija suvoktų, kad mes kaip parlamentas nesame patenkinti tuo, kad pirmasis geležinkelių teisės aktų rinkinys yra neįgyvendintas ir kad nebuvo anksčiau imtasi veiksmų šiai problemai spręsti. Iš tikrųjų, gelžinkeliams reikia investicijų, kad būtų žengiama į priekį ir kad būtų bandoma įgyvendinti tą paketą. Aš įrašiau tokį tekstą rezoliucijoje, kad visiškai aiškiai ir teisingai matytųsi mintis, kad taip, jeigu mes norime, kad gelžinkeliai plėstusi, būtina užtikrinti valstybių narių investicijas. Bet kolegos, aš nenoriu kad gelžinkeliai dar kartą pateiktų devynės priežastis, kodėl kažko negalima padaryti, o ne vieną priežastį, kodėl reikia tai padaryti. Aš nenoriu suteikti jiems galimo pasiteisinimo ar pagrindimo, kodėl valstybėse narėse reiktų nieko nedaryti. Taigi rezoliucija yra gerai subalansuota, dėkoju už pateiktus pakeitimus, e, suprantu, kodėl jie buvo pateikti, bet aš noriu laikytis iš e, pirminių parametrų ir e, užtikrinti, kad iš jos būtų visiškai aišku, kokia yra parlamento pozicija. O mintis čia tokia, mes norime, e, kad tas paketas būtų įgyvendintas ir mes norime veiksmų, kurie užtikrintų, kad taip ir atsitiktų. Taigi dabar žodis kitiems. Ponas Groš. Dėkuoju, pana pirmininkė, jau valandą valandas esame diskutavę dėl šio klausimo ir mums svarbiausia, kad dabar būtų įgyvendinta tai, kas buvo patvirtinta jau prieš daugybę metų. Na, EPP frakcijos vardu galiu pasakyti, kad dėl daugelio dalykų jau sustarim ar pavyks sustarti, čia turiu galvoje svarbiausius dalykus. O kai dėl pavienių pakeitimų, tai greičiausiai juos taip pat palaikysime. Kolega Samarinesku nusteikęs diplomatiškiau siūlo, kad reikia neįvardyti valstybių narių, o mes manome, kad vis dėlto valstybių sąrašą reikia palikti. Yra šalių, valstybių narių, kuriuose yra skirtingai atskirtos geležinkelio sektoriaus struktūros Na, čia ir komisija turi pasiūlymą, tačiau EPP frakcija mano, kad reikia vengti tokių formuluočių, kurios pasitarnautų kai kuriams valstybėms narėms motyvų. Taip, su, taip viską suprasti, kad nebereikėtų skirtum, daryti skirtumo tarp įvairių geležinkelio infrastruktūros valdymo sričių. Na, manau, kad reikia ir toliau išlaikyti atskirimą tarp infrastruktūros operatorius ir infrastruktūros administratorius, nes jeigu tokio skirtumo nebus, kils problemos. Mes esame už tai, kad rinkos būtų atvertos ir nesutinkome su tais, kurie teigia, kad reikia pirmą pasižiūrėti, kaip bus su pirmuoju paketu prieš pradedant su antruoju. Nesutinkame, kad uh, e, reikėtų palauk, palaukti pirmą paketą įgyvendinimą ir pasižiūrėti, kaip viskas veikia. Mes esame už rinkos atverimą, be kita ko, tai būtų naudinga ir vartotojams. Ir kita vertus svarbu užtikrinti prielaidas, kad tam tikros paslaugos galėtų būti tinkamai teikiamos. Kaip ten bebūtų, mes esame už rinkų atverimą, nes tinkamai atliekamas rinkos atverimas duos naudos vartotojams ir todėl reikia ginti rinkos atverimą. Tačiau nesutinkame su tuo, kad kai kurios valstybės narės atsisako e, atverti savo rinkas, tačiau pačios dalyvauja viešuosiuose pirkimuose kitose valstybėse narėse. Čia turi galioti abipusiškumo principas. Taip, žmonės Paryžėje labai malonus, geri, tačiau tai, kad Paryžėje gruodžio mėnesį teisiškai buvo įtvirtintas vienos geležinkelio bendrovės monopolis 30 metų, o dabar ta pati bendrovė nori turėti galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose Romoje. Tai Na, mes e, laiku gavome pakeitimus, galėjome juos aptarti ir frakcijoje, taigi kaip ten bebūtų, mes palaikysime siūlomą kompromisą, jeigu jame bus numatytas abipusiškumo principas atliekant rinkos atvirimą. Nes e, jeigu tokio abipusiškumo principo nebus, tai nepadės niekam, nei tiems, kurie dar netvėrė savo rinkų, bet nori dalyvauti kitose valstybės narėse viešose pirkimuose, nei tuos tiems, kurie atvėrė savo rinkas, bet neturi galimybės dalyvauti viešose pirkimuose kitur. Kaip tai bebūtų štai tokia APP pozicija, nu, iš esmės mes palaikome pranešėjo pasiūlymus. Ačiū. Dėkoju, ponas Alkadrai, paskui ponas aptarks, išgirsime belgiškąją nuomonę apie tai. Pone pirmininkė, mes nebūtinai šimtų procentų sutarime. Sutinku su jūsų pasiūlytų metodu. Taip, turime susitelkti į pakeitimus e, numatytus pirmajame geležinkelio pakete. Na taip, galima tomų tomus parašyti apie geležinkelio sritį ir vis tiek nepavyks viską išsakyti, kaip ten bebūtų, svarbiausia yra dabar šios rezoliucijos dėka siūsti tinkamą signalą. Na, infrastruktūra. Manau, kad nereikėtų čia per nelik pedantiškai žvelgti infrastruktūros valdymo klausimą. Na taip, tai turi būti nepriklausoma organizacija. Ir e, mūsų frakcija pasisako už tai, kad e, e, būtų relatyviai žvelgiama į šį klausimą. Mes palaikysime atitinkamus pakeitimus, kurie tai taip pat tai siūlo. Na, kai dėl priemonių susijusių pirmojo geležinkelio paketų priemonių gyvendinimo, ir atitinkamomis rinkliavomis, na tai taip, reikalingas finansavimas. Um, na, dėl uh, geležinkelio sektoriaus liberalizavimo, na, tai tikriausiai suprasite, kad mūsų frakcijai nelabai patinka liberalizavimo mintis, na taip, liberalizavimas e, turi privalumų, bet manau, kad liberalizavimą reikės sėtis ir su kitais dalykais. Pavyzdžiui, tinkamai veikiančių saveik, sistemų saveikumu, geros kokybės um, paslaugomis, e, geležinkelių tinklų finansavimu. Todėl nesutinkame, kad liberalizavimas yra panacėja. Na, mes šiandien tiesiog tik diskutuojame ir esame už tai, kad būtų atvertos geležinkelių sektorius, liberal, atvertos prekių pervežimo rinkos. Na, aišku, tai susiję ir su rinkos dalimimis ir čia reikalingas atitinkamas priemonės. Apie tai ir kalbame, bet kol kas mes čia kalbame vien tik tais apie keleivių transportą. Na, Na, jau yra atitinkami tarptautiniai sustarimai, sudaryti paketai ir aš galiu pritarti ponui Grošui dėl to, ką jis sakė apie atsiejimą ir įvairovę. Na, tiesą sakant, tos šalis, kurios siekia rinkos dalių trečiosios šalyse, turėtų pirmiausia atverti savo rinkas, tai būtų logiška. Negalima bandyti nusigraipstyti vien tik tais grėtinėlę. Todėl, kaip ten bebūtų, aš palaikau pano Grošo pasiūlymą ir palaikau ir pranešėjo pasiūlymą. Dėkuoju, pane pirmininkė. Dėkuoju, panas Terks, liberalų demokratų frakcijos vardu. Dėkoju, aš taip pat palaikau pasiūlytą metodą. Uh, Taip, mums iš tiesų reikalingas tekstas, kuriame būtų kalbama ir apie pirmojo geležinkelio paketą gyvenimą. Mes nekalbame apie transeuropinis geležinkelio tinklus, nekalbame apie mm, valstybinį finansavimą. Čia tam reikėtų kitų rezoliucijų, o mes čia tiesiog konkrečiai kalbame apie pirmojo geležinkelio paketą gyvenimą. Jau praėjo dešimt metų nuo to, kai šis paketas buvo patvirtintas ir tenka konstatuoti, kad daugiau valstybių narių šis paketas beveik negyvendintas ar įgyventas nes nepakankamai. Na, aišku, vyko daug diskusijų skirtų pirmam geležinkelio paketui. Na, aš, na taip, nuomonės kaip aiškinti ir suprasti tą paketą ir jo nuostatas skiriasi. Vieni sako vieną, kiti sako kitą, trečias sako trečią. Aš manau, kad čia reikėtų padaryti didesnį spaudimą komisijai. Atsiprašau, čia tikrai ne mano ausinės jos pastalu. Čia ne aš kaltas dėl interferencijų, kaip ten bebūtų, reikia daryti spaudimą komisijai, kad ši pasirūpintų, jog valstybėse narėse iš tikrųjų būtų vykdoma kontrolė. Na taip, aišku, saveikumas ir kiti dalykai yra svartu, svarbus. Bet jeigu tik didinama, vien tik didinama biurokratija, Ir jeigu valstybės narės nei, nei, jeigu valstybės narės įsteigia atitinkamas kompetitingas institucijas ir toliau, tai visa tai netenka prasmės, jeigu valstybė narė vis dėlto netveria savo rinkų ir kitiems rinkos dalyviams iš kitų valstybių narių ir nėra už užtikrintas rinko atverimas. Na, aš manau, kad e, situacija valstybėse narėse skirsis. Valstybės narės vis tiek tikriausiai teiks pirmenybę savo e, valstybinėms ar nevalstybinėms, bet e, savoms nacionalinėms geležinkelio bendrovėms. De e, jūre gali būti vienas dalykas, de facto bus viskas kitaip ir tikriausiai geležinkelių sektorius tinkamai neveiks, todėl reikia imti žingsnių ir keisti padėtį palaikau e, rezoliucijos projekto pagrindinę liniją. Ir tikrai reikia paminėti, kur nors paminėti pilną rinkos atverimą. Tai ir būtų kompromiso ašis. Mes jau pasikeitėme elektroniniais laiškais, tačiau prieš balsamą rytoj norėčiau sužinoti, ar bus palaikytas 64, 46 mano siūlytas pakeitimas. Ten kalbama apie rinkos atverimą, nes jeigu tai nebus užtikrinta, tai visa kita liks tik tais žodžiai popieriuje. Taigi, kaip ten bebūtų, dar prieš balsavimą norėtųsi gauti ir galutinį balsavimo sąrašą. Dėkuoju, ponas Kremeris. Dėkuoju. Na, manau, kad esi, Rainai, pernelyg griežtas. Kaip mokytojas suprantu, kad reikia elgtis griežtai, bet tai, kad dabar tu nori apsiriboti vien tik tais pirmojų uh, E, geležinkelio paketu yra pernil griežta. Mes kritimo komisiją. Taip, teisės aktas galioja jau dešimt metų, tačiau likščiol komisija e, lūkuriavo ir kaip ir nieko nedarė. Nors mes žinome, kad e, daugybę metų atsiliekama ir nepadaroma tai, kas būtina padaryti. Na, aišku, ir kritikuojant komisiją būtina paminėti, kad konkurencija nesažininga. E, Na ir komisija be kita ko uh, turi užduotį užtikrinti sąžininką konkurenciją tarp skirtingų transporto rušių. Taigi pasižiūrėkime, kas vyksta ir kitose transporto srityse. Galbūt gali atsitikti, kad galiausiai transporto sektorius veiks idealiai, viskas bus atskirta, e, viskas bus taip, kaip turi būti, tačiau. Uh, Tačiau, pavyzdžiui, jeigu nebus užtikrinta sąžininga konkurencija su kitom transporto rušim, tarkim, geležinkelio pervežim bus daug brangesni, nes ten bus nustatyti tikslus tarifai, o gatvių transportas bus nereglamentojamas. Kaip ten bebūtų, būtina paminėti, konkurencingumo klausimą, nes kitaip nieko nepasieksime. Na, galiausiai konkurencingumas yra labai svarbus ir todėl reikia paminėti bendras sąlygas. Matijo kalbėjo apie tai, kad praktika valstybės narėse skiriasi, taip, taip ir yra. Na, mes negalime suniveliuoti visų valstybių narių. Skirtumai tarp, valstyb, tarp Vokietijos ir Prancūzijos yra dideli. Taip, tai minėjai, aš prisimenu pats buvau pranešęs, kai buvo rengiamas e, pirmasis geležinkelio paketas. Ir tos valstybės narės, kurios jau buvo daug anksčiau pasiruošusios atverti savo geležinkelio rinkas, e, negu kad buvo patvirtinta teisės aktuose, tai, tai jos dabar turi milžiniškų a, e, privalumų. Čia paminėsiu Junktinę karalystę, Vokietiją, Lenkiją. Skaičiai spūdingi. O jeigu rinkos nebuvo atvertos, tai pavyzdžiui, kai kuriuose valstybės narėse, čia tikriausiai Prancūzijoje, pervežimas prekių geležinkeliais mažėjo 28, 28 procentais. Tai reikia be kita ko pasakyti ir geležinkelių profsąjungai Prancūzijoje, nes prarandamos ir darbo vietos, nes prekis yra veikiau pervežimas keliais. Taigi nuolat apie tai kalbėjome, kad rinkos atvirimas yra svarbus kriterijus ir konkurencingumas neturės prasmės, jeigu nebus rinkos atvirimo. Tarkim, jeigu įmonė gauna tiesiognių sekimą ir kainos neįmanoma palyginti, tai teoriškai ta įmonė namuose gali gauti užsakymą su 20-30 perviršiu pelnu ir po to to perviršiaus e, dėka ta įmonė turės konkurencinį privalumą rinkoje ir daryti, ką nori. Taigi, jeigu nėra užtikrintas abipusiškumo principas, tai tai greuna rinkų atvėrimą, neužkertamas keliamas piknaudžiavimui ir todėl turime pasirūpinti, kad tavo kompromisas, Brainė, kur konkrečiai kalbama apie abipusiškumo principą, turi būti dar sugriežtintas, nes kitaip nieko nepasieksime. Kodėl mes esame už tinklų atverimą ir liberalizavimą? Pavyzdžiui, Vokietijos geležinkelis maždaug prieš dešimt metų norėjo uždaryti geležinkelio liniją tarp Düsseldorfo karsto, teikdama, kad per dieną pervažiuoja tik 500 keleivių ta trasa. Ir tuomet regionas nesutiko su tuo, perėmė tą trasą, paskelbė, paskelbė viešai konkursą. Po to nus, buvo nustatyta, kad e, stotelės buvo nepatogiose vietose, jos buvo perkeltos arčiau gyvenviečių, buvo pakeisti tvarkaraščiai, viską su, e, derinant su regionais ir per dešimt metų dabar keleivių per dieną skaičius išaugo iki 20 tūkstančių. Ir jeigu tai nebūtų buvo padaryta, jeigu nebūtų atverta konkurencija, rink, atverta konkurencija, tai nesvarbu, ar monopolistas yra valstybinė įmonė ar ne, ji būtų uždariusi tą trasą ir nebūtų pasiekta tai, kas pasiekta dabar. Bet taip, jeigu kažkas, nus, tarkim, geležinkelio bendrovė nusprendžia nutraukti eismą tam tikroje trasoje, tai taip, į tai turi teisę padaryti. Tačiau turi būti suteikta galimybė kitiems, kuriems galbūt bendresniems, eksploatuoti tą liniją. 28 pakeitimo negaliu palaikyti. Na. O dėl 28 pakeitimo dar. Europoje 30 milijardų eurų gauna aviacijos kompanijos, nes jos nemoka aviacinio benzino mokesčio. Tai yra milžiniškas aviacijos konkurencinis privalumas. Arba, pavyzdžiui, Slovakijoje yra didė, plačiausias e, geležinkinių tinklas ir Slovakijoje nėra uh, kelių transporto mokesčio ir tais vis dėlto nežiūrinto plataus tinklo per, skatina perkelti prekių pervežimą keliais. Taigi mes savo pakeitime raginame užtikrinti tarifų sistemų skaidrumą ir sažiningumą. Tai paaiškinsiu. Vokietijoje mes turime, tarkim, tokią situaciją, kad Berlyne. Uh, Tramvajaus kainos ir keleivių tramvajaus bilietai yra dvigubai brangesni negu nu, Hamburgė, o ten jie dar dvigubai brangesni negu kitur ir niekas negali paaiškinti dėl kokių priežasčių. Uh, Taigi, vienur gali tarsi siūlyti brang, brangesnius bilietus, kitur pasinaudodamas tuo pelnu dalyvauti ir nugalėti konkurentus. Taigi aš siūlau palaikyti 26. Palaikyti 26 pakeitimą, net jeigu bus patvirtintas ir 28. Na taip, aišku, mes sustelkėme į pirmąjį geležinkelių paketą, bet būkime toleregiški, žvelkime plačiau. Na taip, labai vyksta plačios diskusijos tarp skirtingų e, sąlygų, skirt, konkurencijos tarp skirtingų transporto rušių, kaip ten bebūtų. Siūlau palaikyti 28 pakeitimą, ponas Sileris. Na, jums tikriausiai yra žinoma, kad e, mūsų frakcija pritarė jūsų parengtą rezoliuciją ir mes manome, kad iš tikrųjų reikėtų liberalizuoti geležinkelio rinką ir būtina tinkamai gyvendinti pirmąjį geležinkelio teisės aktų paketą visoje Europos Sąjungoje. Mes pateikėme tik tai vieną pakeitimą, 39 pakeitimą, aš esu jo autorius. Ir kodėl aš jį pateikiau? Ogi todėl, kad e, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į politinį signalą ir tai, kad komisija, susdama tokį politinį signalą, turėtų atsižvelgti į e, valstybių narių geografinius, istorinius bei kitus ypatumus. Aš pirmiausia turiu galvoje Baltijos šalis. Nepamirškime, kad Baltijos šalise atvėrus geležinkelio rinkas, tuo galės pasinaudoti tik tai Rusijos geležinkelio įmonės. Mes nesiniai bendravome su Rusijos, atitinkamu Rusijos ministru ir jis labai aiškiai išsakė savo susidomėjimą dėl liberalizuotos Baltijos geležinkelio rinkos. Bet nepamirškime, kad ir Baltijos šalis turi savo interesų. Jei mes e, visiškai atskirsime visas įmonės, kurios yra atsakingos už įvairias infrastruktūros dalis, tuomet e, mes atsidursime labai nesaugioje padėtyje. Ir mes e, žinome iš savo patirties, pavyzdžiui, prieš porą metų Estijoje, kai buvo, kai buvo norėta nušalinti, e, pa, e, demontuoti vieną paminklą, tuomet buvo nutraukta, e, nebuvo teikiami kroviniai į visus transporto objektus Estijoje. Žinome ir apie kitus pavyzdžius. Taigi mes Manau, kad tai reikėtų atsižvelgti. Jūs praeitą kartą minėjote Suomiją. Tačiau aš žinau, kad Suomijai pavyko išsidarėti e, kelias svarbias išimtis e, dėl pirmo geležinkelio paketo. O tai reiškia, kad tokiu atveju įgyvendinant pirmąjį geležinkelio teisės aktų paketą, tai Suomijai bus taikomas kitas teisinis režimas, nei taikomas yra Baltijos šalims. Uh, Ir aš norėčiau dar kartą priminti Jums, jog būtina atsižvelgti tai, kad Baltijos šalių geležinkelio rinka yra visiškai kitokia nei Belgijos ar Vokietijos. Situacija rinkoje yra labai sudėtinga ir todėl mes norėtume, kad komisija nepamirštų, kad priimant profesinio pobūdžio sprendimus būtina atsižvelgti į kai kurios politinius uh, dalykus. Danke, Herr Vorsitzender. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, rodos visi sutarėme dėl tikslų ir dėl to, kokios e, bendros geležinkelio rinkos norime Europoje, bet tam pasiekti būtina štai kas. Na taip, tas abipusiškumo principas, jis sunku ištarti vokiškai. Sudėtingas žodis, Svarbu, kad tas principas būtų įgyvendintas, nes tikrai svarbu, kad sąlygos visiems būtų vienodos. Ir jeigu mums tikrai pavyks pasiekti, kad e, bus atsieta infrastruktūros operatorių nuo admi infrastruktūros administratorių veikla, tai tuomet svarbu užtikrinti, kad tie, kurie dalyvaus rinkose, kad jie turėtų galimybę analizuoti įmonių struktūras ir išsiaiškinti, kokią valstybinę pagalbą galima gauti tam, kad nebūtų iškreipta konkurencingumo situacija per valstybinės subsidijas. Tai dažnai pasitaiko, ypač regioniniu lygiu. Aš manau, labai svarbu užtikrinti, kad būtų nustatytos konkrečios palygintinas uh, maršrutų ar trasų kainos ir tai padėtų įgyvendinti skaidrą konkurenciją. Pone Steks, ar norėtumėte dar ką nors pridurti? Taip, ponė pirmininkė, pamiršau. Turėčiau klausimą kolegai Alkadrai. 31 pakeitimas. Jis suformuluotas kiek kitaip negu kad kolegos Kramerio 28 pakeitimas, bet jų kryptis kaip ir panaši. Aš turiu vertimą Niderlandų kalbą. Pradžioje pakeitimas buvo pateiktas anglų kalba, taigi norėčiau paklausyti, ką reiškia pirmasis sakinys. Ten kalbama apie prieigos teisų konvergenciją tam, kad būtų užtikrintas vienodos sąlygos. Tai ką tai reiškia? ar čia tai susišūkia ar ne su tuo, ką siūlė ponas Krameris savo pakeitime, kur pasakyta, jog reikia užtikrinti, kad būtų nustatyti tokios rinkliavos tiek geležinkeliai, tiek ir kelių eismai, kad juos galima būtų palyginti. Bet bijau, kad tai gali brangiai kainuoti geležinkeliai. Tikrai žinau, kad originalas buvo angliškai. E, aš štai ką turiu galvoje. Reikia nustatyti kriterijus, kurie būtų taikomi visoms transporto rūšims. Kaip tai gyveninti, dar čia reikia pažiūrėti. Kalbame apie išorės e, sąnaudų interna, internalizavimą. Vis, visų transporto rūšių atžvilgių, o tai kažkuria prasme reiškia e, konvergenciją, artėjimą prie e, tokios vieningos e, kainų sistemos. aviacijos sektoriuje mokate PVM, bet geležinkelio sistemoje to, e, taip nėra, arba jūs mokate už e, elektrą, pavyzdžiui. Taigi, priklausomai nuo transporto rušies e, yra skirtingų dalykų. Aš tiesiog norėčiau nubrėžti tokį bendrąją kryptį ateičiai. Na ir atrodo, kad pranešėjas jums pritarė. Michael Kramer. Pranešės, e, pranešė kaip ir pritariu, bet ne čia tam vieta. Arba visi turi mokėti kūro mokestį arba niekas, nes dabar geležinkelis turi mokėti už dizelį, o e, aviacijos transportas neturi. Tarkim, jeigu aš iš Berlyno uh, į Briuselį nori važiuoti traukiniu, tai, tai užtruks ne vien tik tais tris kartus ilgiau, bet ir tris kartus bus brangiau ir 90 procentų mokesčių tenka valstybėms narėms. Na, ir Na taip, ir kitose transportos rytise tie mokesčiai neegzistuoja, yra, nėra būtini, o geležinkelėje būtina mokėti uh, mokesčius. Vėlgi, ir kai kalbame apie elektros priek, e, kainas, tai uh, sertifikatai tiesiog dovanojami aviacijos sektoriui o geležinkelis turi pilnai apmokėti viską. Taigi tai yra labai nesažininga. Ir beje, Vokietijoje kiekvienas automobilis yra gauna subsidijas, kurios siekia po 3000 eurų. Ir jeigu būtų už užtikrinti vienodi mokesčiai, tai iš tikrųjų geležinkelių transportas gerokai piktų, kelių transportas gerokai pabranktų ir būtų vienodos sąlygos. Okay. Tikrai teikiama pirmenybė kelių transportų, dėl tai jis daug pigesnis. Pirmininkas, ko gero, suklydau čia, stengdamas įsitikti visoms frakcijoms, o iš tikrųjų susilaukiau uh, E, problemų, nes dabar kiekvienas jau nori vis giliau ir giliau trauktis į diskusiją. Aš būsiu griežtas e, ir pasakysiu, kalbame tik apie pirmąjį geležinkelių paketą. Ir prašysiu, kad po šios diskusijos koordinatoriai imtų ir surastų bendrą sprendimą. Na, o apskritai mano požiūris, e, kas bus, tas bus. Dėl 46 pakeitimo pakeičiau savo poziciją dėl to, kad manau, kad A kompromisinis pasiūlymas išsprendžia šią problemą. Jeigu pažvelgsime į tą A kompromisą, tai ten labai panašiai kalbama kaip kad ir 46 pakeitime. Ten sakoma, kad e, rinkų atvėrimas geležinkelio sektoriuje priklauso nuo geležinkelių pirmojo paketo pilno įgyvendinimo. Toks atvėrimas neturėtų pakengti transporto paslaugų kokybei Taigi galbūt formuluotė nėra tokia griežta, kaip jums norėtųsi, bet aš vis tik manau, kad A kompromisinis pasiūlymas atspindi pačią mintį. Buvo kalba apie Lietuvą čia ir aš jau iš pradžio sakiau, aš puikiausiai suprantu rytų Europos problemas ir dėl vėžės dalykų, ir dėl kitų dalykų. Uh, Aš ne, ne, ne, nemanau, kad Suomija turi kažkokias ypatingas išlygas ar dar ką nors. Jeigu taip yra, tai e, pasidomėsiu. Bet e, problema man yra ta, kad mes turime pirmąjį paketą su 22 išlygom, antraip išeina, kad e, jis galioja vien tik tai penkioms valstybėms narėms ir galbūt net mažiau dėl Kipro, tarkime. Taigi, E, tikrai suprantu problemas. Viena iš priežasčių, kodėl važiavau į Suomenę, būtent norėjau pažiūrėti, kokios tos problemos, taip pat ir dėl vėžės. Tai susiję su e, Baltijos valstybių problemomis taip pat ir todėl e, Rail Baltica projektas yra toksai svarbus. Bet negalime sakyti, pažvelkime atskirai Lietuvą, Latviją, Estiją. E, Nes tada ir vėl visi kiti pradės sakyti, taip, yra europinė vėžė, kažkokia kitokia vėžė ir taip toliau. Valstybės narės visada ieško bet kokio preteksto, ko nors nedaryti, vietoj to, kad stengtųsi atrasti stimulą daryti. Būtent todėl aš ir laikausi savo linijos Kaip sakiau anksčiau, kas bus, tas bus, laikausi tokio požiūrio. komitetas apsispręs, o tada mes eisime į plenarinį ir kai kalbam apie komiteto sprendimą, tai tada aš kaip pirmininkas privalau ginti tą poziciją plenarnėme posėdėje, nepaisant to, kokia mano asmeninė nuomonė apie tai. Taigi ačiū apie diskusiją, pažiūrėsim, kas bus. Ir labai įdomu, kad mes. Uh, ilgą, ilgą laiką nekalbėjome apie geležinkelius, o dabar pačiu laiku grįžome prie šios temos, nes visi sako, būtina įgyvendinti pirmąjį paketą ir paskui sako, bet, tačiau, vieni sako, liberalizuokime rinką, tada kiti sako, ne, ne, ne. Ir e, iš tikrųjų, kai kalbame apie geležinkelius, visi regisi juos myli, bet visi skirtingai. Ir tą labai aiškiai atspindėjo e, šios dienos diskusija. Puiku, kad sukyla aistros, kai kalbame apie geležinkelius, nes jie yra gyvybiškai svarbus. Dėkoju. Ponas Kramer dar turi klausimą. Dėl 26 pakeitimo. Aš sakiau, kad jis neturėtų atkristi, kai jeigu bus priimtas 25 pakeitimas. Na, į tai reikės dar pažiūrėti, ar tikrai 26 neatkris. Aš e, suprantu jūsų poziciją, dar Panalizuosime. Tvarka. Dabar e, posėdį baigsime. Surenksime koordinatorių posėdį. Ar galime iš karto be pertraukos toliau dirbti tvarkoj? Tai taip ir padarysime. Okay.